Good morning, everybody. Good morning. We're about to start. Labas rytas, tuoj pradėsime darbą. Labai prašau visus susėsti savo vietas. So now I would like to um, introduce Marco Mar Norėčiau pristatyti Marko Marinari iš um, pirmininkaujančios valst valstybės generalinio direktorato, kuris pradės mūsų posėdį Europos parlamente. Prašom, Marko Marinari. Buongiorno a tutti. Labas rytas visiems, noriu pasveikinti Jūs atvykus į Europos parlamentą. Žinau, kad Jūsų laukia ilga darbo diena.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 Please put on your headphones so that you can hear the proceedings. The only... Prašau visų užsidėti ausines, nes kitaip negirdėsite mūsų darbo. Įgarsinimo sistema veikia tik taip. Taigi, kaip jau sakiau, pradedame šiandienos darbą ir sveikinu Jūs susirinkusi trečiąjį Europos žmonių su negale parlamentą ir kad galėtumėm tinkamai pradėti sesiją, noriu paprašyti Marko Marinarį iš pirmininkančios valstybės generalinio direktorato pristatyti Europos parlamentą ir pirmąją plenarnę sesiją čia. Marko, žodis jums. Buongiorno a tutti, ben arrivati al Parlamento. Ačiū. Labas rytas visiems. Noriu pasveikinti jūs susirinkusius į Europos parlamentą. Žinau, kad jūsų laukia ilga darbo diena čia Europos parlamente ir todėl uh, pagalvojome, kad geriausia būtų dieną pradėti trumpai, paaiškinant jums, ką e, daro ši institucija, ką atlieka Europos parlamento nariai, jūs išrinkti į šią instituciją, kaip jie dirba. Čia jūs taip pat dirbsite taip, kaip paprastai Europos parlamento nariai dirba savo plenarnėse sesijose. Europos parlamentas yra viena iš pagrindinių ES institucijų e, ypatinga savybė jį skirianti nuo kitų institucijų yra ta, kad yra vienintelė tiesiogiai piliečių renkama institucija, kaip aišku jūs žinote, kas penkerius metus mes visi einame prie balsadėžių ir balsuojame ir renkame savo atstovus. kurie čia dirba penkerius metus kartu su savo kolegomis, su taryba, su komisija, su kitomis institucijomis tam, kad patobulintų esamus teisės aktus, bet svarbiausia, kad parengtų naujus teisės aktus. Žinoma, jų tikslas yra gerinti mūsų kasdienį gyvenimą. yra 754 Europos parlamento nariai, kurie dirba komitetuose, delegacijose. Ir taip pat posėdžiauja įvairiose salėse, kadangi jie turi diskutuoti tarpusavyje. Parlamentarai, sėdėdami štai panašioje salėje sėdi ne pagal nacionalinės delegacijas, kaip kad jūs šiandien, o pagal tai, ką mes vadiname parlamentinėmis grupėmis, frakcijų, politinėmis frakcijomis. Uh, kadangi parlamentas yra transnacionalinis, tai yra Europos parlamentas ir visų valstybių atstovai, parlamentarai atvyksta dirbti į parlamentą, kur jie dirba pagal savo politinę priklausomybę šiandien jūs atstovauti skirtingoms valstybėms, skirtingoms e, institucijoms, organizacijoms, taigi natūralu, kad sėdite pagal savo nacionalinės delegacijas. Tačiau, kai parlament, Europos parlamento nariai dirba plenarnėje sesijoje, aišku, pirmoje eilėje sėdėja e, politinių frakcijų e, vadovai, jų pavaduotojai, kit komitetų pirmininkai, delegacijų vadovai, o po to sėdi ir visi kiti parlamento nariai pagal abecėlės tvarką, tačiau a, nėra kokio tai skirtumo tarp parlamento narių pagal jų pareigas. Kiekvienas parlamentaras kalba savo gimtają kalbą, o kaip galite ir jūs daryti šiandien dirbdami. Ir nuo pat parlamento darbo pradžios kiekvienas parlamento narys turėjo teisę e, kalbėti savo gimtają kalbą. Kadangi tai yra demokratinė asamblėja ir bet kuris ES pilietis gali būti išrinktas į šį parlamentą, tai mes norėjome mes nenorėjome, kad, pavyzdžiui, kalbų mokėjimas kliudytų vienam ar kitam asmeniui dirbti Europos parlamento nariu. Todėl visiems yra užtikrinta galimybė kalbėti savo gimtają kalbą. Ir aš taip pat noriu priminti, kad ir jūs galite kalbėti savo gimtają kalbą. Taigi, pabandykime įsivaizduoti, mm, kaip vyksta darbo diena, kai dirba daugiau kaip 750 parlamento narių, kai yra daugybė įvairiausių darbo atverkės punktų, kaip vyksta darbas, kiekvienas parlamentaras nori išsakyti savo poziciją, pareikšti savo nuomonę. Parlamentarams yra skiriamas pasisakymo laikas. Kiekviena politinė frakcija, priklausomai nuo to, kiek ji turi narių, gauna tam tikrą pasisakymo laiką tai dienai. Aišku, kad kuo didesnė politinė frakcija, kuo daugiau joje yra narių, tuo daugiau pasisakymo laiko tai frakcijai bus skirta. Taigi, tai padalinus pasisakymo laiką tarp frakcijų, po to jau kiekviena frakcija savo viduje nusprendžia, kurie parlamento nariai kiek laiko pasisakinės. Trumpiausiai gali būti e, skirta 30 sekundžių pasisakymui, ilgiausia trys minutės. Taigi įvairiai būna parlamentarai pasisako labai trumpai arba panaudoja visą pasisakymo laiką. Dažniausiai pasisakymai trunka minutę, pusantros. Jūs galite kelti klausimą, ką įmanoma pasakyti per minutę ar pusantros. Tačiau iš tikrųjų galima pasakyti labai daug per tą minutę plenarinėje sesijoje iš tikrųjų diskusijos jau yra apibendrinamos. Paprastai plačiosios diskusijos jau yra įvykusios komitetuose, frakcijose ir kai parlamentaras pasisako plenarinėje sesijoje, jis jau tik tai išdėsto išvadas padarytas iš to ankstesnio darbo. Šiandien ir jūs taip pat dirbsite kadangi nagrinėsite jau aiškius suformuoluotus pasiūlymus ir galėsite tiesiog pristatyti savo išvadas. Šiandien taip pat bus sudarytas pasisakančiųjų sąrašas. Pirmininkas pirmininkaus darbui vadovaus prižiūrės pasisakymo laiką. Matysite ir laikmatį, rodantį, kiek laiko jums yra skirta pasisakymui. Tai nėra kažkoks tai krasinimas, tiesiog tai yra priminimas, kad nereikėtų ilgiau kalbėti, nei jums yra skirta, tam, kad liktų laiko pasis... ir kitų kolegų pasisakymams. Aišku, jeigu sueis jūsų laikas e, to, skirtos, tarkim, dvi minutės, o jūs busite nepabaigę sakinio, niekas, aišku, jūsų nenutrauks per vidurį sakinio, bet, aišku, prašysime, kaip galima greičiau jau pabaigti savo pasisakymą. Ir tai yra taikina visiems, kadangi visi norime neviršyti savo pasisakymo laiko, kad iš kitų kolegų nebūtų atimta galimybė pasisakyti iš vis. Taigi tai mandagumo žestas mandagumo jūsų kolegų atžvilgių žestas tam, kad galėtumėm tinkamai įveikti visą darbo atvarkę. Ši salė, kurioje jūs šiandien posėdžiajote, iš tikrųjų nėra Europos parlamento plenarinė salė. Iš tikrųjų, plenarinė salė yra kita ir mes turėjome ten posėdžiauti. Tai yra salė tiesiog priešais mus kitoje laiptinėje rytinės pusėje, tačiau dėje ji dabar yra uždaryta dėl rekonstrukcijos. Todėl nusprendėme šį posėdį surenkti štai šioje salėje. Taip pat yra greta ir kita salė, kur, kur, galim, kur yra papildomai dar vietų, kur galima stebėti čia vykstantį darbą. Programa yra išties intensyvi, labai daug darbų reikės nuveikti per vieną dieną. Paprastai, kai Europos parlamento nariai posėdžiauja, jų plenarinė sesija trunka keturias dienas. Ir tas keturias dienas jie dirba taip pat labai intensyviai, labai sparčiai. Darbas pradedamas apie pusę devynių, devintą ryto, po to padaroma trumpa pietų peršauka, po to darbas pratesiamas trečią valandą ir dirbama paprastai iki maždaug aštuonių, po to trumpa peršoka vakarieniai ir darbas tęsiamas nuo 9 vakaro iki vidurnakčio. Ir taip dirbama nuo pirmadienio iki ketvirtadienio. Kodėl reikia dirbti taip intensyviai, taip koncentruotai? Todėl, kad per E, ilgus darbo metus parlamentas įgyjo vis daugiau ir daugiau įgaliojimų. Tai reiškia, kad e, plečiantis įgaliojimams reikia, atitinkamai auga ir darbo krūvis ir reikia aptarti vis daugiau ir dar, daugiau įvairiausių klausimų. Todėl tas darbas turi būti toks koncentruotas, kondensuotas, kad galėtumėm tiek daug klausimų aptarti. O tų klausimų skaičius nuolat auga to priežastis yra ta, kad dabar Europos Sąjungoje iš esmės veikia beveik e, normali dviejų parlamento, e, dviejų rūmų sistema, kai dirba Europos parlamentas ir Europos Sąjungos ministrų taryba beveik kaip e, dviejų rūmų teisėkuros institucija ir apie 80 procentų teisės aktų priimamų valstybėse narėse iš tikrųjų yra tik tai Europos teisės aktų perkelimas į nacionalinę teisę. Tuos teisės aktus, jų projektus parengė Europos komisija po to jie yra tobulinami abiejų šių, dviejų, šių abiejų um, rūmų, tai yra Europos parlamento, kur dirba tiesiogiai e, piliečių renkami atstovai ir ES ministrų tarybos, kuri yra sudaryta iš kiekvienos valstybės narės atitinkamų ministrų. Tai, taigi, turime ES ministrų tarybą, kuri atstovauja vyriausybėms ir turime ES parlamentą, kur parlamentarai atstovauja ES piliečiams. Ir šie, šios dvi institucijos, šie dviejų rūmai dirba kartu. M, su konkrečiu teisės aktu, jo projektu. Tokiu būdu yra priimami teisės aktai, kurie pagerina kasdienį piliečių gyvenimą. Aišku, teisės aktai nėra tobuli, juos galima kritikuoti, tačiau jie veikia. Ir daugelis trečio pasaulio valstybių, naujai kūrenčių demokratiją, stengiasi uh, pritaikyti panašią sistemą, kaip veikia pas mus, kad ir pas juos veiktų tokia. Yra dėgiamos panašios iniciatyvos, taip pat kaip ir ši, kuri šiandien mūsų būrė šioje salėje. Aišku, parlamento tvarkarštis labai įtemptas, kaip ir jūsų, tad daugiau jūsų laiko negaišinsiu ir iš karto suteiksiu žodį kolegai ponui Clark, kuris pristatys tolesnį darbą. Ačiū Jums uždėmesi ir linkiu sėkmingos dienos. Ne, aš... Labai ačiū, Markai. Aš turėjau čia prižiūrėti tvarką. E, šiek tiek e, jums reikia užsidėti ausines, jeigu norite sekti posėdį, taip pat žinote, kad yra užtikrintas vertimas į visas ES oficialias e, kalbas, pasižiūrėkite į kabinas ir pasirinkite reikiamą kanalą. Taip pat e, noriu pasakyti, kad klausimusi prietaisai yra salėje, salės gale klausos aparatai, jeigu jums jie yra reikalingi. 12.30 mes baigsime, o vėliau pradėsime pusę trijų ir darbą tęsime iki šeštos valandos. Mūsų darbas yra suskirstas į tris plenarinės sesijas. Pirmiausia, mes kalbėsime apie Junktinių tautų konvenciją dėl žmonių su negale teisų bei šios konvencijos įgyvendinimo ekonominės krizės akivaizdoje. Mes žiūrėsime į tai, kaip žmonių su negara teisės yra įgyvendinamos krizės metu. Aptarsime strategijas, kaip būtų galima išbristi iš krizės ir paskutinės sesijos metu kalbėsime apie laisvą judėjimą ir žmonių su negale e, pilietybės teisės. Taigi žiūrėsime į judėjimo laisvę ir pilietybės teisės. Kiekvienoje sesijoje yra numatytos plenarinės diskusijos, tai reiškia, kad parlamentarai galės pasisakyti, bus laikomasi iš anksto nustatyto kalbėtojų sąrašo. Mes laikysimės taisyklių, kurios reglamentuoja Europos parlamento plenarinį sesijų posėdžius ir norėčiau šiuo metu pasakyti, kad žmonės, kuriems yra skirtas laikas kalbėti, gali būti ir nepaprašyti pasisakyti pietus vyks Jehudi Menuhin erdvėje. Dviem aukštais žemiau negu kad esame dabar. E, pietus yra skirti visiems, kas dalyvauja čia ir kitose klausimuose salėse, kurie seka posėdį. po 10.15 yra numatyta kavos pertrauka. Mes 5 val. balsuosime dėl rezoliucijos, 17.30 balsuosime dėl vizijos kitai, kitam dešimtmečiui, atsižvelgiant į krizę. Visi delegatai turi atvykti į posėdį, kad, galėt, kad galėtų balsuoti. Rezoliuciją parengė EDF nariai. Buvo pateikti pakeitimai ir pastabos rezoliucijai ir visi pakeitimai yra įtraukti į galutinį dokumento variantą. Balsuosime dėl rezoliucijos, kuri yra papildyta EDF narių komentarais ir pastabomis. Toliau delegatai, kurie norės fotografuoti, prašau nenaudoti blikstės, taip pat prašau įsijung, išsijungti mobiliosius telefonus, kadangi jie trukdo vertėjams dirbti. Tačiau, kai išeisite iš posėdžių salės, nepamirškite įsijungti iš naujo savo mobiliųjų telefonų. Aš norėčiau labai trumpai pristatyti rezoliucijos projektą, kuris buvo pataisytas gavus delegatų pastabas. Norėčiau padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie šio teksto sustiprinimo ir išbaigtumo. Rezoliuciją galite perskaityti anglų e, ir prancūzų kalbomis paskutinės rezoliucijos versijos vertimą mes gausime vėliau. Jeigu turite e, jau tokį vertimą į savo kalbą, persiuskite jį parlamento sekretoriatui. Taigi rezoliucijoje yra kalbama apie tas temas, kurios šiandien ir aptarsime. Mes kalbame apie veiksmus nacionalinių ir ES lygių, taip pat ir Europos bei pasaulio lygių. Rezoliucija suskirsta į penkias pagrindinės dalis. Pirmojo dalyje yra kalbama apie ES priemonės. Siekiant išbristi iš krizės, mes reikalaujame, kad būtų pakeista ES strategija 2020 ir mes reikalaujame, kad žmogaus te, su negale teisų konvencija būtų pagrįsta socialinėmis ir ekonominėmis teisėmis. Mes taip pat kalbame apie socialinių investicijų paketą, reikalingos ilgalaikės investicijos socialinės apsaugos priemonėms užtikrinti, kad būtų užtikrintas nepriklausomas gyvenimas, integruotas mokymas, galimybė įsidarbinti, ypatingas dėmesys būtų skiriamas jaunimui moteriams ir darbuotojams su negale. Taip pat būtų užtikrinta prieiga prie sveikatos apsaugos. ES peržiūri valstybių narių užimtumo ir ekonomikos politikas pasitelkdama ES semestrą ir teikia rekomendacijas dėl žmonių su negale integracijos. Antrojoje dalyje mes reikalaujame, kad būtų numatytas finansavimas programoms, kurios panaikintų kliūtis žmonėms su negalės. Taip pat kalbame apie prieinamos infrastruktūros priemonės bei mokslinius tyrimus. Kalbame apie struktūrinės reformas, apie ES infrastruktūros tinklų priemonę, apie naujus mokslinių tyrimų programas. Europos parlamentas derasi dėl visų šių programų būtent šiuo metu. Trečiojo dalyje mes ypatingai kalbame apie konkrečias priemonės, prisi, kurias būtina pris, patvirtinti siekiant įgyventi Europos konvenciją. Visi teisės aktai turi būti e, suderinti, reikia panaikinti demonstra... diskriminaciją, Ketvirtojoje dalyje mes kalbame apie teisės aktus, kuriuos ES turės patvirtinti dėl prieinamumo. Ypatingai dėl prieinamumo prie tinklo ir prieinamumo akto. Galutinėse šių teisės aktų projektuose mes norime matyti konkrečias priemonės. Priemonės, kurios užtikrins žmonių su negale laisvą judėjimą, taip pat kurios užtikrins lyčių lygybę. Galiausiai mes teikiame pasiūlymus šalims, kad būtų atsižvelgta šios dienos rekomendacijas, remiantis mūsų pasiūlymų ir mūsų ataskaita dėl Junktinių tautų konvencijos įgyvendinimo Europos parlamento plenarinė sesija ir darbo grupė dėl um, Junktinių tautų konvencijos dėl asmenų su negale um, įgyveninimo e, komitetas tam bus ir um, Europos Sąjungos tarybos, Europos parlamento rezoliucijos dėl um, asmenų su negale kiekviename, kiekvienoje kandencijoje. Ir po atitinkamų šios dienos diskusijų galėsime priimti tą rezoliuciją. O dabar um, Europos žmonių su negale forumo vadovas vadovas, prezidentas Janis Varakastanis, jam suteikiamą žodį. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Ponios ir ponai, sveikinu visus atvykusius į trečiąjį Europos neįgaliųjų parlamentą. Trečiąjį to parlamento posėdį. Mes e, laukiame, e, kad į mūsų e, posėdį atvyks Europos parlamento pirmininkas ponas Šulcas. E, Dabar pereisiu į anglų kalbą. Taigi, kai ateis Europos parlamento pirmininkas į mūsų posėdį, mūsų posėdis oficialiai prasidės. Mes, kadangi labai sparčiai mobilizavomės, tai šiek tiek užbėgome mūsų darbo tvarkėje į priekį. Noriu dar kartą pasakyti, kad mūsų posėdis oficialiai prasidės tada, kai Europos parlamento pirmininkas ateis į mūsų salę.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

Can you, can you hear me? Gerbiami dalyviai, sėskite į vietas, užsidėkite ausinės. Užsidėkite ausinės, tik tada gali veikti mūsų techninės vertimo sistemos, sėskite į vietas. Mes laukiame Europos parlamento pirmininko. Jis jau eina į mūsų salę, likite vietose ir truputį kantrybės.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 Seats, Gerbiami delegatai, sėskitės į vietas. And now gerbiami delegatai, mes jau esame pasirengę oficialiai pradėti mūsų posėdį. Tai yra trečiai žmonių su negale Europos parlamentą. Mums didelė garbė šiandien į mūsų posėdį atvyko Europos parlamento pirmininkas ponas Martinas Šulcas. Europos parlamentas nuo pirmųjų savo įsikūrimo dienų nuolat ir tvirtai rėmė neįgaliuosius žmonės, jų šeimas, rėmė įvairias iniciatyvas šioje srityje ir suvaidino labai didelį vaidmenį, teikdamas teisėkuros pasiū... E, e, siekdamas, kad teisėkuros pasiūlymai atsižvelgtų į neįgaliuosius ir kad jie nesijaustų atstumti iš visuomenės, kad jie būtų įtraukti į visas visuomenės gyvenimo sritis. Gerbiamas pirmininkė, šiandien į Europos parlamentą atvyko 700 neįgaliųjų delegacijų, delegatų iš visų ES valstybių, taip pat jų šeimų nariai. Mums labai didelė garbė, kad jūs atvykote į mūsų posėdį ir uh, pasakysite atidarimo kalbą. Suteikėme jums žodį, gerbiamas uh, Europos parlamento pirmininkė. Uh Dėkui. Dėkui, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai. Gerbiami svečiai. Man šiandien būti šiame posėdėje yra didelė garbė ir didelė laimė. Man suteikta E, pareiga atidaryti jūsų parlamento posėdį. Noriu padėkoti ponui Kastanės už šiltus sveikinimo žodžius. Taip pat norėčiau pasveikinti Jūs kaip Europos neįgaliųjų forumo pirmininką. Norėčiau padėkoti Jums ir Jūsų kolegoms už visas pastangas kurias įdėjote organizuodami šį renginį. Norėtume Jums padėkoti už puikią bendradarbiavimo dvasę, kurią Jūs ir e, ponė Fildaši parodėte rengdami šį trečiąjį parlamentą. Mes jau trečią kartą susitinkame ir mūsų visi susitikimai vyksta labai koordinuotai ir sklandžiai. Europos parlamente yra darbo grupė, kuri nuolat sudaro galimybę apsikeisti nuomonėmis e, tarp Europos parlamento narių ir pilietinės visuomenės atstovų. Norėčiau labai padėkoti šiai darbo grupiai už bendradarbiavimą, už visas pastangas. Manau, kad šis forumas yra labai sėkmingas. Mūsų šios dienos posėdis vyksta kritiniu metu, labai svarbiu Europai metu, krize jau tęsiasi penkerius metus, nedarbas išaugo 11 procentų ir yra du kart didesnis negu praeitie. Taigi ES yra gilioje recesijoje. Daugelis nacionalinių vyriausybių siekdamos <clears throat> atsilaikyti krizės metu labai ženkliai sumažino biudžeto biudžetus. Bet mes negalime leisti, kad ateities kartos, kad ateities kartoms e, tektų tą naštą, kurią mūsų dabartinis gyvenimas joms primes. Europos parlamentas galvoja, kad ta griežta taupimo politika yra vien pusė ir neprisideda prie augimo skatinimo. Daugelis griežtų taupimo priemonių e, labiausiai atsiliepia patiem jautriausiam visuomenės sluoksniams. E, ir yra rizika, kad neįgaliųjų situaciją, um, dėl tų uh, taupimo priemonių pasidarys daug blogesnė. Mes kaip ir grįšime į praeitį. Viena penktoji, penktadalis neįgaliųjų gyvena arti skurdo ribos. Tai yra 21 procentas tokių asmenų gyvena arti skurdo ribos. Uh, neįgaliųjų uh, mokymasis švietimas e, kai kuriuose šalise nėra pakankamai išplėtotas ir mažai negaliųjų e, prieina prie reikalingo švietimo ir kitų paslaugų. Neįgaliesiems turi būti suteikta finansinė parama, ir užtikrintas užimtumas visuomeniai. Tai kainuoja pigiau negu nedarbas. 15 procentų gyventojų ES yra neįgalus. Tai yra 18, 80 milijonų žmonių ES. Tie žmonės negali tinkamai pasinaudoti e, mokymo, lavinimosi galimybėmis. Jų e, dalyvavimas visuomenės gyvenime yra ribotas. Mes turime leisti tiem žmonėm, tiem neįgaliesiam išvystyti pilnai savo potencialą. Ką mes galime padaryti ES to siekdami? Yra sutarta dėl teisės aktų, pavyzdžiui, oro transporto ir kitų transporto rūšių srityje. Europos parlamentas nuolat pasisako ir gina neįgaliųjų teisės, ypač skatindamas naujų teisės aktų prieimimą. Europos parlamento vaidmuo visuomet šioje srityje buvo svarbus, Europos parlamentas buvo ir yra avangardė, svarstydami aukų teisų klausimus. Taip pat skiriame labai didelį dėmesį tiem, kam reikia ypatingos paramos ir pagalbos. Europos parlamentas taip pat siekia kad Europos institucijos praktiškai pačios suteiktų ir garantuotų tas teisės, kurių jos reikalauja iš valstybių narių. Adam Poša e, dabar mūsų parlamente yra pirmasis e, kurčiasis e, narys iš Vengrijos. Mes keičiame darbuotojų darbo tvarkos taisyklės, esame numatę integravimo programas stažuotojams, kontraktiniams, e, neįgaliems darbuotojams. Tos iniciatyvos jau yra įgyvendintos. Bet visa tai yra atskiri gabaliukai e, daug didesnėje e, mūsų politikoje skirtoje neįgaliesiems, bet mes turime turėti bendrą visapimančią viziją, E, kurie apimtų įvairias gyvenimo sritis, nuo transporto iki sanklaudos politikos, iki mokslinių tyrimų ir plėtros, fiskalinės politikos, viešųjų pirkimų, sutarčių, vystimosi pagalbos ir taip toliau. Mes turime e, laikytis holistinio, visapimančio požiūrio. Europos Sąjunga ir jos valstybės narės yra, Europos, yra jungtinių tautų neįgaliųjų teisų konvencijos šalis. E, turime siekti, kad ta konvencija būtų tinkamai įgyvendinta. Ir ši konvencija galėtų tapti pamatu mūsų visapimančiai vizijai neįgaliųjų politikos srityje. E, Europos prieinamumo aktas, European Accessibility Act, yra labai svarbus šioje srityje. Europos parlamentas pasisako už tokios teisėkuros iniciatyvos kuo skubesnį patvirtinimą. Bet turime užtikrinti, kad pasiūlymai e, e teisėkuros pasiūlymai būtų e, konkretus ir atspindėtų e, tai, ko mes siekiame. Ponios ir ponai, Europos parlamentas, organizuodamas šį renginį, dar kartą parodo, kaip jisai rūpinasi, kad būtų užtikrintos negaliųjų asmenų teisės. Asmeniškai aš esu tvirtai įsitikinęs, kad visuomenės išsivystimas gali būti matuojamas e, tuo, kaip visuomenė žiūri į pažeidžiamiausius savo narius. Mes turime spręsti visas problemas šioje srityje. E, tai yra ir galimybė patekti į darbo rinką, gauti e, reikalingas švietimo, sveikatos paslaugas. Visos šios kliūtis turi būti pašalintos. Mes turime siekti įtraukios ir integruotos ir mm, solidarios visuomenės. Tų dalykų reikia siekti, jie savaime nepasidaro. Noriu palinkėti jums e, vaisingos ir įdomios darbo dienos, įdomių diskusijų. Atsiprašau, kad negalėsiu dalyvauti jūsų diskusijose. Aš tik mm, atvykau, kad atidaryčiau jūsų parlamento sesiją, nes šiandien parlamente dar vyksta labai daug įvairių renginių, kuriuose kaip Europos parlamento pirmininkas turiu dalyvauti. Aš turiu privilegiją, bet taip pat turiu ir pareigą dalyvauti įvairiose parlamento veiklose. Tai, kad aš išeinu iš jūsų sesijos, ne, nelaikykite to e, nepakankama pagarba jums. Tiesiog aš turiu e, ir kitų dar pareigų, kurių negaliu nevykdyti. Dėkui uždėmesi. Mr. President, we... Panas pirmininkė, mes iš anksto žinomojame, kad jūs tikrai esate labai pasiryžęs dirbti dėl neįgaliųjų teisių, kad jūs esate mūsų pusėje, mūsų kovoje už asmenų su negale teisų apsaugą apsaugą nuo krizės padarinių, krizės už kurią esame atsakingi, tačiau už kurią pirmieji mokame kainą, kaip jūs pasakėte. Mes suprantame, kad jūsų kiti darbai atitrauks jūs nuo mūsų posėdžio, bet mes žinome, kad savo dvasia, mintimis jūs su mumis. Ir Visų mūsų vardu noriu asmeniškai Jums padėkoti už Jūsų didžiulį ryštą dirbti dėl šio renginio, už visą, didžiulį, vis, visą didžiulę paramą, kurią Europos parlamentas teikia mūsų darbui. Noriu padėkoti Europos parlamento nariams, kurie labai parėmė daugelio, jei ne visų mūsų nacionalinių delegacijų dalyvavimą šiandien šiame renginyje. Taigi labai Jums ačiū už Jūsų buvimą čia. Ačiū už pagalbą ir tikimės ir toliau vaisingo bendarbiavimo tikrai tokiu sudėtingu laiku, kuris e, grėsia visai Europos kūrimo esmei. Thank you. Thanks. Ladies uh, and gentlemen. Ponios ir ponai, gerbiami svečiai, dalyviai, noriu pasveikinti jūs visus susirinkusius į trečiąjį žmonių su negale Europos parlamentą. Tai tikrai istorinis įvykis labai sudėtingais, neramiais laikais. Europos e, žmonių su negale judėjimas šiandien tokiame tikrai spūdingame susirinkime mm, aptars ir suderins strategiją ateičiai. Du ankstesni žmonių su negale Europos parlamentai įvyko taip pat lemiamais istoriniais momentais. Pirmasis įvyko 93 metų gruodį. Jam vadovavo DPA. DPI. Man teko garbė dalyvauti šiame pirmame parlamente. Tai buvo tikrai istorinis įvykis, kadangi tuomet buvo žymima ir pirmoji žmonėms su negale skirta diena, 93 gruodį. Tais pačiais metais jungtinės tautos patvirtino ir jungtinių tautų standartinės taisyklės dėl vienodų sąlygų, vienodų teisių asmenims su negale. Antrasis parlamentas įvyko 2003 metais. Tuomet buvo žymimi europiniai žmonių su negale metai. Ir štai trečiasis parlamentas. Du ankstesni susibūrimai sukūrė pagreitį sprendžiant negalios klausimus, neįgaliųjų teisių reikalus ir padaryta pažangos daugelį sričių užimtumo, socialinės apsaugos, naujų technologijų įvairių transporto rūšių, struktūrinių fondų, valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų, žmogaus teisių sritise, tarp jų. Bet, mėly kolegos, šiandien tokiais neramiais laikais Europos parlamentas šių metų Europos parlamentas tikriausiai yra pats svarbiausias ir pats reikalingiausias nei bet kada anksčiau. Šiandien Europoje patiriame vieną iš pačių baisiausių recesijų, kuomet sumenkėjo tų teisių apsauga, dėl kurios mes taip kovojame tiek daug dešimtmečių. Dar nei karto istorija anksčiau žmonių su negale teisės nebuvo taip gerai pripažįstamos įtvirtintos teisinėse nuostatose ar politiniuose diskursuose, tačiau per pastarojo meto istorija niekuomet ir nebuvo tokių didelių grėsmių joms dėl e, regresijos, dėl žengtų žingsnių atgal, kalvojant apie mūsų teisio apsaugą per tas priemonės, kurių ėmėsi valstybės narės. Daugeliu atveju su ES pritarimu. ES politiniai lyderiai neturi aiškaus nuoseklaus plano, strategijos, kaip mus išvesti iš šios krizės. Nėra bendro sutarimo dėl tinkamų priemonių, kurios turi būti priimtos kad būtų galima apsaugoti asmenys nuo, su negale nuo krizės, kaip aš anksčiau minėjau, už kurią jūs nesate atsakingi. Ir šis parlamentas turi parodyti kelią ES lyderiams, parodyti aiškiai, kad yra tik vienas įmanomas variantas, kaip galima sureaguoti į tokią kritinę situaciją. Tas vienintelis atsakas yra labai paprastas ir labai europietiškas. Reikia daugiau demokratijos, daugiau dalyvavimo ir vieningesnių veiksmų, kurių turi imtis institucijos atsižvelgdamos į ES istoriją, į įgaliojimus ir žmogaus teisų požiūrį. Šiandien mūsų yra daugiau, mes esame stipresni, turime kalbėti garsiau ir mes esame Europos demokratijos namuose. Mes esame šiandien čia tam, kad pareikalautume mūsų teisų gynimo. Mes esame šiandien čia tam, kad pareikalautumėm, kad mes irgi dalyvautumėm priimant sprendimus, kad, mūsų, balsą būt, kad mūsų balsas būtų išgirstas. Ir prieš kalbėdamas apie ateitį, noriu dar prisiminti tuos iš mūsų, kurie esame labiausiai pažeidžiami. Tai yra moteris su negale, jaunimas su negale, vaikai su negale. asmenys su negale, kuriems reikia didelės globos, paramos. Ir aišku, turime ne tik tai prisiminti apie juos, bet ir imtis veiksmų, kad apsaugotumėm tuos iš mūsų kolegų, kurie dar vis gyvena institucijose, institucinės priežiūros e, struktūrose. Šiandien esame tam čia, kad kalbėtumėm u, u, už save be jokių tarpininkų, be jokių be jokio išorės kišimosi. Mes esame šiandien čia tam, kad kreiptumėmės į Europos parlamento narius šiuose rūmose, kad aptartumėm ir patvirtintumėm rezoliuciją, kuri orientuos mūsų veiksmus ateityje. Europos žmonių su negale parlamentas turi suformuoti gairias visiems, visoms suinteresuotom šalims, visiems priimantiems sprendimus žmonių su negalės rytyje artimiausiam dešimtmečiui. Mums reikia naujo Europos plano dėl negalios. Krizė sunaikino visus, sužlugdė visus anksčiau sugalvotus, pradėtus įgyventi projektus ar strategijas, kurios buvo patvirtintos uh, praeitie, net ir visai nesenoje praeitie matome, kad visa tai jau yra pasenę, nebetinkama dabartiniai situacijai. Šiandien Europa yra kitokia. Ir artimoje ateitėje bus dar kitokia, visiškai kitokia. Taigi seni receptai nebe, nebetinkami. Europos negalios planas turi būti paremtas um, žmogaus teisėmis. Visa Europos politika, visa, visi Europos teisės aktai turi būti suderinti su Junktinių tautų neįgaliųjų teisų konvencija. Nei vienas euro centas neturi būti skirtas paslaugoms, kurios yra neprieinamos neįgaliesiems. Europos prieinamumo aktas turi būti tikras aktas, kuris užtikrintų tikrą prieigą neįgaliesiems prie virtualios, e, pastatytos, natūralios aplinkos, visų paslaugų. Mėly kolegos, šūkis nieko apie mus be mūsų, kaip paprastai yra sakoma, nėra tik tai kažkoks tai žargono elementas, Tai yra mūsų gyvenimo būdas šioje krizėje, kuri atima teises, paslaugas, kuris atima širdį iš Europos socialinio modelio. Europos neįgaliųjų judėjimas yra vieningesnis ir stipresnis ir toliau kovos už tai, kad būtų apsaugotos ir įtvirtinamos, propaguojamos asmenų su negale teisės. Ir svarbiausia yra tai, kad nuo šio susitikimo, po šio susitikimo mes grįžtumėm į savo valstybės ryštingai nusiteikę, uh, padaryti viską, kas yra įmanoma, kas yra reikalinga, kad apsaugotume mūsų žmonės nuo a, taupimo priemonių, kurios tiesiogiai pažeidžia a, teises, kurios yra garantuotos Junktinių tautų neįgaliųjų teisų konvencijoje. Ar jas suvaržo? Mums atsirado istorinė galimybė sekmanį būti Madride, milžiniškoje demonstracijoje, kurią organizavo Ispanijos neįgalių judėjimas. Tas pats padaryta Graikijoje, žinau, Portugalijoje, Junktinėje karalystėje, Airijoje ir daugelį kitų valstybių. Turime savo veiksmus pakelti iki radikalaus lygmens ir noriu dar kartą padėkoti Jums už Jūsų dalyvavimą. Noriu padėkoti Jums visiems, mums visiems sėkmingo renginio. Ir dabar žodį suteiksiu poniai Maconi, Europos parlamento peticijų komiteto pirmininkiai ir poniai Foldezi, Europos neįgaliųjų forumo vicepirmininkiai kurios pirmininkaus pirmai plenariniai sesijai. Nieko apie mus be mūsų. Nusineškite šį šūkį į miestus, miestelius, kaimus, kad jis būtų širdise ne tik tai asmenų su negale, bet ir visų ES piliečių širdise. Ačiū. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a nap. Aš norėčiau labai nuoširdžiai pasveikinti visus atvykusius į pirmąją šio ryto sesiją. Mes e, nagrinėsime Junktinių tautų konvenciją e, žmonėms su negale ir kalbėsime apie šios konvencijos įgyvendinimą. Atsižvelgiant į dabartinę ekonomikos krizę. E, pone Matsonė pirmininkaus šiai sesijai, bet pirmiausia, norėčiau tarti Jums keletą žodžių apie šią konvenciją, kadangi mes kalbėsime apie jos įgyvendinimą šios plenarinės sesijos metu. Konvencija buvo patvirtinta 2006 metais Junktinių tautų generalinėje asamblėjoje. Ir ši konvencija per labai trumpą laiką buvo pasirašyta daugelio šalių. 106 valstybės jau yra pasirašiusios šią konvenciją. E, ši konvencija e, buvo rengiama įtraukiant įvairius suinteresuotus partnerius, įskaitant ir žmonės su negale, kurie dalyvavo rengiant šią konvenciją. Ši konvencija pristato naujų dalykų. Šiandien mes nekalbame apie fizinius apribojimus ar kitokio pobūdžio apribojimus. Mes kalbame apie kliūtis ir trukdžius, kurie neleidžia pilnai dalyvauti visuomenės gyvenime. Su tokiamis problemomis susiduria žmonės su negale. Ir mes matome, kad žmonės su negale ir jų potencialas yra labai svarbus, kalbant apie visuomenę. Mes žinome, kad turime aktyviai įtraukti neįgaliuosius į politinį procesą nuo pat planavimo etapo iki pat galutinio dokumentų parengimo etapo, taip pat ir dokumentų vykdymo priežiūros etapo, kad žmonės su negale galėtų pilnai dalyvauti visame šiame procese. Europos Sąjunga. Tai buvo pirmoji jungtinių tautų tarptautinė konvencija, kurią kaip tokią pasirašė ES. Kiekviena ES valstybė narė pasirašė šią konvenciją, 24 valstybės narės jau yra ratifikavusios šią konvenciją. ES įsipareigoja vykdyti šią konvenciją ir prisima įsipareigojimus įtraukti žmonių su negale poreikius į ES teisės aktus. Konvencija turi pradėti turi būti pradėta įgyvendinti, peržiūrint ES teisės aktus ir užtikrinant, kad teisės aktų nuostatos atitiktų žmonių su negale konvenciją. Reikia visų iš mūsų darbo. Tas pats pasakytina ir apie Europos parlamentą, Europos komisiją, taip pat ir Europos vadovų tarybą bei kitų kitas institucijas - ekonominių ir socialinių reikalų komitetą bei, ekono, bei regionų komitetą. Labai svarbu užtikrinti bendrą mūsų visų darbą, siekiant apčiuopiamo pokyčio žmonių su negale gyvenimuose. Konvencijos įgyvendinimas, reikia pasakyti, yra labai svarbus ir Europos negalios forumas dalyvaus kartu su Europos parlamento peticijų komitetu prižiūrint šios konvencijos įgyvendinimą. Europos komisija, Europos ombudsmenas ir pagrindinių teisų agentūra taip pat dalyvaus šioje veikloje. Ir mes tikimės, kad visi dalyviai turės atitinkamus įgaliojimus, atitinkamus išteklius ir lėšas, kad galėtų tinkamai vykdyti savo darbą. Labai svarbu pabrėžti, kad 2013 metais Europos parlamentas ir komisija parengs ataskaitą apie žmonių su negale teisės. Tai bus labai svarbi ataskaita kurioje bus peržiūrimi pasiekti rezultatai ir kritiškai bus jie įvertinami. Mes žiūrėsime, kiek pažangos yra pasiekta ir ši ataskaita bus labai svarbi rengiant veiksmų planą, kuris ateityje nurodys, kaip įgyvendinti šią Junktinių tautų konvenciją ES lygiu. Kalbant apie ekonomikos ir finansų krizę, reikia pasakyti, kad negalima ją prisidengti neįgyvendinant konvencijos nuostatų, nes daug žmonių labai stipriai kovojo siekdami to rezultato, kuris šiandien yra pasiektas. Mes šiandien ne tik apie rezultatus kalbame, bet ir apie įvairias paslaugas, apie galimybę dalyvauti darbo rinkoje, švietimo srityje. Aš esu įsitikinusi, kad mes turime išsaugoti šiuos pasiekimus ir turime siekti didesnių rezultatų. Taip pat negalime pamiršti to, kad labai svarbu įtraukti organizacijas atstovaujančias neįgaliuosius į pastangas ištraukti Europą iš krizės. Mes turime pažiūrėti, kokį poveikį padarė krizė žmonėms su negale, jų galimybėms dalyvauti darbo rinkoje, gauti išsilavinimą, taip pat jų galimybėms gauti ir naudotis tam tikromis paslaugomis. Krize kartais atskiria žmonės su negale nuo visuomenės. Jeigu mes norime įgyvendinti Junktinių tautų konvenciją ir siekti jos tikslų, mes turime siūlyti sprendimus, kaip įtraukti žmonės su negale. ES šioje srityje turi suvadinti labai svarbu vaidmenį. ES yra sutarties šalis, konvencijos šalis ir daugybė pasaulio šalių žiūri į tai, kaip ES veikia šioje srityje, ką ji daro, kaip ji įgyvendina konvenciją. Ir dabar aš norėčiau suteikti žodį Robertai Andželylį, kuri yra parlamento vicepirmininkė. Norėčiau ją pasveikinti ir paprašyti, kad pristatytų mums šį klausimą. Ačiū. Grazie, eh, grazie per aver. Dėkui. Dėkoju už šio posėdžio suorganizavimą. Džiaugiuosi, kad jis vyksta Europos parlamente. Noriu pasveikinti visus čia atvykusius. Aš esu vicepirmininkė atsakinga už mažumų teisės, taip pat už lyčių lygybę Mes darbo grupėje stengiamės uh, užtikrinti, stengiamės spręsti klausimus susijusius su uh, vienodo požiūrio politikos įgyvendinimu. Pirmiausia, e, toks renginys kaip šiandien, reikia pasakyti, kad jis yra labai svarbus visoms ES institucijoms švesdami, minėdami tarptautinę neįgaliųjų dieną ir tą darydami Europos e, Sąjungos e, vienoje iš institucijų Europos parlamente mes e, parodome, kaip svarbu, kad visa visuomenė, visos struktūros dalyvautų neįgaliųjų problemų sprendime. Mes taip pat norime pabrėžti vertybių svarbą, žmogiško orumo svarbą, pagarbą neįgaliesiems ir vienodą mm, ir įvairių galimybių e, neįgaliesiams sudarimą. Visuomenė, mūsų visuomenė yra įvairi, tai yra vertybė. Įvairumas yra vertybė. Neįgalus asmenys tiesiog yra asmenys įgalus kitaip. Jie turi tokias pat uh, galės, galimybės, e, kaip ir visi iš mūsų, tik tiek, kad jam sunkiau jom pasinaudoti, todėl mes turime užtikrinti jam galimybę e, dalyvauti darbo rinkoje. Jie turi turėti tas pačias galimybės visoje mūsų visuomenėje, visose jos aspektuose, todėl kad Mm, neįgalus asmenys yra lygiai tokie patys piliečiai, kaip ir visi kiti. Europos Sąjungoje yra 80 milijonų neįgaliųjų. Tai yra labai didelis skaičius. Tai nėra kokia nors išimtis ar mažuma. Tai tiesiog yra didelė dalis mūsų piliečių. Turime ginti e, vienodų galimybių užtikrinimo teisės. Turime sudaryti jiems visas galimybės pasinaudoti tuo, ką siūlo visuomenė. Galimybė tą padaryti reiškia ne tik kliučių pašalinimą. Kliūtis, aišku, gali būti įvairios, kai trūksta, pavyzdžiui, paslaugų, kai neteikiamos tam tikros paslaugos, kai nėra numatyta tinkama politika bet taip pat kliūtis yra ir prietarai. Prietarai, kurie kitaip traktuoja neįgaliuosius asmenis. Norėčiau pateikti pavyzdį. Tik tai 5 procentai visų interneto tinklapių ES valstybėse narėse atitinka reikalingus prieinamumo standartus. O viešosios paslaugos, tai yra paslaugos, kurios skiriamos visiems e, pilnai neįgaliesiems nėra prieinamos. Jie gali tik dalinai naudotis tomis paslaugomis. Europos parlamentas pats siekia, kad šioje srityje būtų numatytos atitinkamos e, priemonės ir e, stengiasi sudaryti sąlygas neįgaliesiems dirbti taip pat ir Europos parlamente. E, o tos priemonės, kurias norima priimti, turėtų leisti visapusiškai pasinaudoti visais gyvenimo aspektais pradedant nuo liftų pritaikymo neįgaliesiems ir baigiant pačiom įvairiausiam gyvenimo sritim. Bet be to reikia pasakyti, kad Europos parlamentas e, turi e, taip pat geriau sukoordinuoti visų 27 valstybių narių pastangas, kad užtikrintų, kad e, tai, kas E, vyksta valstybėse narėse, tai kas priimama e, šioje srityje valstybėse narėse būtų daroma koordinuotai. Užbaigdama norėčiau pabrėžti man svarbiausią problemą. Tai yra neįgaliųjų vaikų problema. Europoje tokių vaikų yra 15 milijonų, kuriem reikalingas specialus švietimas. Tai yra daug nuo 16 iki 19 metų iš tų neįgaliųjų vaikų 40 e, procentų 16 mečių ar 19 mečių jau nėra mokyklose, jie jau yra išėję iš, e, mo, iš mokyklų, palikę mokyklas, todėl negauna e, tinkamo švietimo, ir dėl to jam labai sunku rasti darbą ir tuo būdu jie yra atstumiami, išstumiami iš visuomenės. Negaliųjų žmonių skurdo 70 mm, procentų neįgaliųjų gyvena skurdžiai. Ties skurdo riba tai yra daug daugiau negu ES vidurkis jei mes nesuteikėme tinkamo išsilavinimo neįgaliesiam vaikam, nesudarome jam sąlygų tokį išsilavinimą įgyti, tai reiškia, kad ateityje mes juos išstums, išstumsime iš visuomenės. Eurobarometras atliko tyrimą. To tyrimo rezultatai rodo, kad jaučiama diskriminacija darbo rinkoje dėl neįgalumo Ir ta neįgaliųjų diskriminacija darbo rinkoje kyla, kyla, didėja. Ir didėja dėl to, kad dabar tenka gyventi ekonominės krizės sąlygomis. Norėčiau dar kartą padėkoti už šį renginį ir užbaigdama noriu pasakyti, kad neįgalieji neturėtų labiausia nukentėti nuo ekonominės krizės. Europos institucijos turėtų siekti išlaikyti solidarumą, socialinę sanglaudą mūsų visuomenėje. Europos institucijų pareiga nepalikti nuo šalyje neįgaliųjų, nes jiem daugiausia reikia paramos. Dėkui. Uh, uh, köszönöm szépen, Angelilias. Labai ačiū poniai Angelinį už pasisakymą. Manau, kad e, iš to, ką Jūs pasakėte, matosi, jog visiškai pritarėte mūsų mintims, kad labai svarbu užtikrinti visiems prieinamą švietimą. Tai yra ypatingai svarbu, kai kalbame apie Mm, ateitį, kuri užtikrintų užimtumą asmenims su negale, kad jie e, neturėtų gyventi skurde. Dabar mm, perduodu žodį bendrai e, su manimi pirmininkaujančiai Erminijai Matsoni. Ji yra Europos parlamento peticijų komiteto pirmininkė. Tai yra labai svarbus komitetas mums. Ačiū, labas rytas visiems, dėkoju Jums už tokį svarbų susirinkimą ir turiu pasakyti, kad labai džiaugiuosi e, man suteikta galimybė pasisakyti tokiu e, svarbiu, jautriu klausimu. Žmonių su negale situacija yra ypatingai svarbus klausimas ES. Ir man ypatingai, man asmeniškai kaip Europos parlamento peticijų komiteto pirmininkai, pirmininkiai, tai yra labai svarbus klausimas ir todėl labai jums dėkoju už šią galimybę pasakyti um, posėdžio pradžioje buvo tam tikrų sunkumų ir tik tai jų, iš, jūsų ištvermės dėka sugebėjome uh, suorganizuoti šį renginį ir uh, užtikrinti visiems dalyvavimą. Kalbant apie ES, pirmas šios ryties žingsnis buvo žengtas su Amsterdamo sutartimi kurioje 13 straipsnėje nustatyta prievalė ES apsaugoti neįgaliuosius nuo bet kokių formų diskriminacijos. Po to pasirašius ir ratifikavus jungtinių tautų konvenciją ES tik pridėjo keletą papildomų pažadų. Visų pirma, pažada pašalinti bet kokias kliūtis ar stereotipus, kurie trukdo žmonėms su negale vaidinti pilną vaidmenį visuomenėje. Po to dešimties metų strategija e, dėl žmonių su negale užbaigė šią bazę su jungtinių tautų konvencija, kaip žinote, peticijų komitetas yra vienas iš ES institucinės struktūros elementų kartu su ES pagrindinių teisių um, agentūra, su um, Europos ombudsmenu ir jumis Europos neįgaliųjų forumų. Taigi, uh, ES privalo ginti asmenis su negale mūsų komitetas prisideda prie šio vaidmens įgyvendinimo, įsikišdamas tuomet, kai reikia apginti asmenį su negale nuo valstybių narių um, veiksmų, kurie pažeidžia Junktinių tautų konvenciją, kai yra gyvenami teisės aktai, uh, paliečiantis ES piliečius bet kokiu klausimu, kuris gali um, ES veikimo srityje paliesti piliečius. Mūsų komitetas nuolat pasiremė šią Junktinių tautų konvenciją savo darbę ir negalios aspektus įtraukė į savo iniciatyvą rengiamas, rengiamus pranešimus, metinės ataskaitas, pranešimus spaudą ir taip toliau. Kas, kasdienėme gyvenime asmenys su negale susiduria su įvairiomis kliūtėmis, kurios trukdo jiems pasinaudoti savo ES piliečių teisėmis, pavyzdžiui, dėl švietimo, užimtumo, draudimo, finansavimo, viešojo transporto, um, paslaugų teikimo srityse. Ir, aišku, institucijos um, stengiasi išryškinti tas problemas, o mūsų komitetas nuolat ryštingai stengiasi kovoti su diskriminacija prieš asmenys su negale užpilti spragas, kurios yra dar um, lygių galimybių srityje užtikrinant vienodas teises asmenims su negale. Nuolat suinteresuoti piliečiai atkreipia mūsų komiteto dėmesį, dėmesį į tokias problemas. Ir 2009 metais komitetas išnagrinėjo peticiją, kuri turėjo daugiau nei milijoną parašų, kur buvo um, raginama užtikrinti plačią asmenų su negale apsaugą visose ES teisės aktų srityse. Komitetas nekartą kreipėsi į komisiją, kad būtų būtų patvirtinta kovos su diskriminacija direktyva, kad asmenys su negale galėtų efektyviai ir be diskriminacijos prieiti prie socialinės apsaugos, kad būtų e, visa, visos socialinės paslaugos, švietimas sveikatos priežo jiems užtikrinti kalbant apie netinkamą ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą, mes visai neseniai esame gavę peticiją, kur plačiai pagrysta tai, kaip netinkamai panaudoti skirti ES struktūrinių fondų pinigai įvairiose ES valstybėse narėse, kur, pavyzdžiui, lėšos yra investuotos į ilgalaikę institucinę priežiūrą. Aišku, kad tokios lėšos turi būti panaudotos priešingai krypčiai. Tai yra, kad būtų bendrijos paslaugos plėtojamos, kad būtų um, visuomenės informatumas didinamas dėl asmenų su negale poreikiu, kad būtų um, negalios, tra, e, neįgalumo strategijos įgyvendinamos. Ir labai svarbu pabrėžti, kad um, ES reglamentai dėl struktūrinių fondų 2014-2020 um, metų laikotarpį numato nuostatą, kad um, negale būtų eksantė uh, sąlyga keliama uh, bet kokiam projektui, kuris būtų finansuojamas iš ES lėšų. Tai yra negalios aspektas turės būti integruotas į visas sąlygas ir mes tikimės, kad taryba paseks mūsų pavyzdžių Kita peticija, Liusi Stuart e, byla, taip vadinamoji, kalba apie jungtinės karalystės e, piliečius, kurie gyvena kitose valstybėse narėse ir kuriems jungtinė karalystė atsisako mokėti pašalpas, pavyzdžiui, kurios jiems yra numatytos įvairiose srityse dėl gyvenimo, dėl karjeros ir taip toliau pavyzdžiui, e, ta pilietė persikėlė gyventi į Ispaniją ir Junktinė karalystė nu, nutraukė pašalpų mokėjimą. Tuomet buvo pateikta, pateiktas prašymas e, Teisingumo teismų priimti prie judicinę nutartį ir 2011 e, metų nutartyje yra pasakyta, kad turi būti e, viskas siejama su ES e, socialinės apsaugos sistemų veikimu ir turi būti konstruktyvus dialogas užtikrintas su Junktinės karalystės valdžia, kad būtų išspręstas šis klausimas. Komisija um, surengė tokį dialogą, atitinkama šeima dalyvavo posėdėje, pristatė savo atvejį e, Europos komisijos atstovams. Um, um, netgi po šios teisingumo teismo nutarties peticijų, Europos parlamento peticijų komitetas pareikalavo, kad Junktinės karalystės valdžia skirtų visas reikalingas pašalpas ir nenutrauktų jų mokėjimo, kad nebūtų tokių sąlygų. Taip pat uh, peticijų komitete buvo nagrinėjamas klausimas dėl prieigos prie knygų ir kitos spausdintos medžiagos žmonėms su disleksija, žmonėms su um, regos negale. Po to plenarnėje sesijoje buvo analizuojami šie klausimai ir mūsų komitetas pasakė, kad um, turi būti ES vis laiko, kad ES privalo laikytis tarptautinės sutarties dėl autorinių teisių ir aišku, atitinkimi asmenys dalyvavo nagrinėjant šį klausimą, valstybės narės nenorėjo dėrėtis dėl privalomos sutarties, tačiau komiteto nariai labai ryštingai dirbo šią klausimą ir pareikalavo komisijos ir tarybos paaiškinimų e, dėl privalomos sutarties sudarimo pagal tą žodinį klausimą, buvo, kaip kad komitetas buvo o, pateikęs. Komisaras Barnie pateikė tikrai pozityvų atsakymą, kuris pabrėžė, kad jis ryštingai sieks privalomos sutarties šioje srityje ir kalbėsi su kiekviena valstybė nare individualiai šio klausimu. Toliau dar buvo plačiai dirbama, buvo rengiamos įvairios um, ataskaitos, pranešimai, um, taip pat ir sava iniciatyva. Aš pacituosiu, kas šiais metais buvo atlikta komitete. Komitetas prisidėjo prie pranešimo rengimo dėl piliečių teisų, pilietybės programų 2014-2020 metų laikotarpiu, kad būtų galima geriau įtvirtinti konvencijos nuostatas ir užtikrinti tikram, tinkamą finansavimą asmenų su negale poreikiams, kad jie galėtų tinkamai naudoti savo pilie, piliečių teisėmis, kaip kad yra nustatyta ES sutartyse ir tarptautiniuose um, dokumentuose. Pilietinių teisų, teisų teisingumo ir e, vidaus reikalų komitetas šį dokumentą patvirtino šią savaitę. Dabar toliau. Pritariu tam, kas buvo anksčiau pasakyta, kad krizė ir politiniai sprendimai priimami šiame kontekste gali susilpninti asmenų su negale teisų apsaugą. Ir daugeliu atveju e, griežto taupimo priemonės iš tikrųjų yra žingsnis atgal, kai eina kalba apie e, e, negalios politiką. Ir valstybės narės apkarpo savo e, lėšas ir savo programas skirtas asmenų su negale e, situacijai gerinti. Valstybės narės turi peržiūrėti savo socialinę politiką ir turi užtikrinti efektyvę e, apsaugos sistemą, kovos su skurdu programas. Struktūrinės reformos turi būti įgyvenintos taip pat ir neįgalumo pensijų bei pašalpų srityje ne, turime pasirūpinti, kad asmenys su negale galėtų būti savarankiški, galėtų keliauti, galėtų dirbti. E, tai yra, mes turime prisidėti prie e, tokių išlaidų mažinimo. Aš manau, kad valstybės narės galės to pasiekti tik tai per mokestinės lengvatas, mokeš, tinkamas mokesčių sistemas ir tinkamas finansavimo priemonės, kurios turi, būti, turi apimti kaip galima plačiau. Valstybės narės turi sukurti efektyvius centrus, kur um, žmonės su negaliu, jų šeimos galėtų gauti visą reikalingą informaciją bei administracinę pagalbą. Taip pat ir bendras suvokimas, bendras visuomenės požiūris į asmenį su negale turi būti pakeistas. Labai svarbu yra užtikrinti turi prieinamas globos strategijas tiek nacionaliniu, tiek europiniu lygmeniu. Kalbant apie Europos reglamentą. Taip, atsiprašau, perėsiu prie išvadų. Dėl um, Europos reglamento dėl struktūrinių fondų 2014-2020 metų laikotarpiu um, pasiūlyme yra nuostata, kad negalė turi būti eksantė sąlyga, kuri, kuri turi būti keliama kiekvienam projektui. Ir aš manau, kad mes turime pabrėžti šį aspektą, nes aš manau, kad tai garantuos sėkmingą mūsų tikslų gyveninimą. Ir pabaigai, manau, kad tikrai yra daug ko pasiekta, galvojant apie asmenų su negalė situaciją per pastarosius dešimtmečius, kaip jūs ir sakėte, bet aš manau, kad dar daugiau yra likę darbų ateičiai. Aš pritariu jūsų pasiūlytai rezoliucijai, aš remsiu jūsų penkis išsakytus reikalavimus, kuriuos sudėjote į savo siūlomą rezoliucijos tekstą. Ypač aš manau, kad turime užtikrinti geresnį bendradarbiavimą um, tarp jungtinių tautų nuostų, kad būtų galima taip pat užtikrinti ir uh, nuoseklesnį E, teisinį pagrindą, kuris veiktų valstybėse narėse, kad būtų užtikrintos visos pagrindinės laisvės ir teisės visiems piliečiams, e, ypač kalbant apie judėjimo laisvę. O būtina daryti spaudimą, kad būtų patvirtinta direktyva kovai su diskriminacija. Ačiū visiems. Köszönjük Madzoni asszonynak. Dėkoju už jūsų pasisakymą, ponė Matsonė. Mes tikimės ir ateityje bendradarbiauti su jumis, ypač kalbant apie priežiūros mechanizmą ir tą sistemą, kurią numato šis priežiūros mechanizmas. Man labai dabar malonu pasveikinti Nikoforos Diamandūros ombudsmeną. Aš džiaugiuosi, kad jis sutiko padaryti pasisakymą plenarinėje sesijoje. Deja, jis negalėjo dalyvauti čia. E, bet mes turime žinutę, vaizdo žinutę iš ombudsmeno, kurią dabar peržiūrėsime. Sveikiname Jūs mūsų rate. Mes norime Jūs pasveikinti ir džiaugiamės, kad Jūs galite dalyvauti mūsų renginyje, nepaisant to, kad galime Jūs matyti tik ekrane. Sveikiname Jūs ir suteikiame Jums žodį. Peticijų komiteto gerbiamoji pirmininkė, Europos negalios forume, forumo prezidentė Kastani, Europos negalios forumo vicepirmininkė, gerbėmėjai svečiai, ponios ir ponai. Leiskite pirmiausia man labai nuoširdžiai padėkoti Europos negalios forumui ir Europos parlamentui už kvietimą atvykti pas Jūs ir kreiptis į Jūs tokią svarbę progą. Žinoma, man būtų buvę labai malonu dalyvauti šiame renginyje, būti kartu su jumis, ne, bet negaliu atvykti į Briuselį šiandien dėl savo įsipareigojimų. Tačiau džiaugiuosi, kad ponė Rosita Anju, juristė atsakinga už su negalė susijusius klausimus, gali dalyvauti jūsų renginyje. Manęs buvo paprašyta pristatyti bendrą vaizdą, pristatyti situaciją, todėl aš nusprendžiau pradėti viską, žengiant žingsnelį atgal ir pristatyti situaciją iš ombudsmeno požiūrio taško. Ombudsmenas be jokios abejonės yra vienintelė neteisminė institucija ES, kuri turi bendruosius įgaliojimus prižiūrėti, ar ES institucijos laikosi pagrindinių teisių, įskaitant ir tai, ar yra gerbiamos žmonių su negale teisės, kaip yra numatyta Junktinių tautų konvencijoje. Kaip jūs ir žinote, ES institucijos, organizacijos ir organai bei agentūros yra atskaitingos Europos ombudsmenui. Ombudsmenas tyria skundus ir imasi tyrimų savo nuožiūrą. Leiskite man pateikti keletą pavyzdžių, su, kuriomis, su kokiamis problemomis susiduria žmonės su negale ar jų artimieji. Asmenys norintys dirbti ES institucijose yra kreipęsi į ombudsmeną, kad atkreiptų dėmesį į kliūtis, su kuriomis susiduria norėdami dirbti ES institucijose. Visai neseniai mes sulaukėme skundo iš asmens, kuris teigia, kad Europos personalo atrankos biuro tinklalapis nėra visiškai draugiškas silpnaregiams. Savo rašte, kurio pradėjau tyrimą, priminiau personalo atrankos tarnybai apie prisimtus įsipareigojimus laikytis Junktinių tautų konvencijos nuostatų. Asmenys, kurie jau dirba ES institucijose, yra kreipęsi į ombudsmeną, teikdami, kad institucijos ne visuomet išmoka jiems priklausančias išmokas, taip pat ir tas, kurių pagalba jie gali rūpintis savo vaikais su negale. Taip pat buvo skundų dėl nebuvimo galimybės vaikams lankyti Europinės mokyklas. Asmenys, kurie nori apsilankyti ES institucijose, taip pat yra kreipiasi į ombudsmeną teikdami, kad ne visuomet gali patekti fiziškai į pastatus. Ir asmenys, kurie nori apsilankyti tinklalapiuose institucijų, kreipiasi į ombudsmeną skūsdamėsi, kad ne visuomet tokie tinklalapiai yra prieinami. Mes turime apibriežti šių problemų pagrindinę priežastį, o tai yra kliūtis, kurios neleidžia žmonėms su negale dalyvauti diskusijose, debatuose, veiksmuose, ES projektuose ir iniciatyvose, bei neleidžia asmenims dalyvauti ir dirbti institucijose. E, būtent Tokia yra Junktinių tautų konvencijos esmė. E, mes turime būti atsakingi už tų kliūčių, kurios kyla žmonėms su negale panaikinimą. E, žinoma, kad mus kankina krizė, išteklių neturime daug ir iš valstybių reikalaujama nuveikti kur kas daugiau, turint mažiau lėšų. Tačiau neįmanoma ES įgyvendinti savo įsipareigojimų, kurios jį prisėmė pasirašydama ir ratifikuodama konvenciją, neskiriant pakankamai lėšų šiai užduočiai įgyvendinti. Ir mes šį klausimą kelsime svarsydami 2013 m. ir 2014 m. biudžetą. Tuo pat metu aš noriu pasakyti, kad kai kurie skundai, kuriuos mes nagrinėjame, gali būti išspręsti nepasitelkiant daugiau pinigų. Ir šiame kontekste aš norėčiau priminti parlamento bandomąją programą stažuotojams e, su negale. Šią progą turiu pasakyti, kad Žinoma, turime imtis priemonių ir veiksmų, kad užtikrintume, kad neįgaliesiems nebūtų užkirstas kelias dėl jų negalios. Tačiau parlamentas ir kitos ES institucijos turi gerbti ir šių asmenų orumą. Tai reiškia, kad e, darbo vietos negali būti siūlomos asmeniui vien tik dėl jo negalios. E, negalima pamiršti tokių asmenų teikiamos naudos, jų turimos kvalifikacijos. Parlamentas į tokias mano pastabas sureagavo, pateikdamas išsame ataskaitą, kokiu žingsniu buvo imtasi šioje srityje. Dabar leiskite man perėti prie pačios konvencijos. Pagal ombudsmano įgaliojimus piliečių organizacijos gali kreiptis į mane, jeigu mano, kad ES institucijos veikia pažeisdamos konvencijos nuostatas. Kai tokie skundai yra pateikiami ir aš įsivaizduoju, kad tokių skundų bus pateikiama, Aš pasistengsiu padaryti viską, kad būtų užtikrintos konvencijoje numatytos žmonių su negale teisės. Ombudsmenas mano, kad jo įgaliojimai yra labai aiškus ir jis dalyvaus šiame procese pagal 33 e, straipsnio antrąją dalį. Tai reiškia, kad ombudsmenas yra viena iš institucijų, kuri yra atsakinga už tai, kad ES įgyvendintų konvenciją. Aš galiu Jūs patikinti, kad ombudsmenas yra pasirengęs dalyvauti šiame darbe kaip visiškai įsiparingojęs narys. Ir aš manau, kad mes turime būti ambicingi, aktyvus, dėdami pastangas vykdant konvenciją. Aš taip pat turiu pasakyti, kad laukiu bendradarbiavimo su kitais nariais, e, su peticijų komitetu ir pagrindinių teisų agentūra, kuri mano nuomonė turi suvaidinti pagrindinį vaidmenį, palaikant e, sistemos darbą ir vykdant e, įvairią kitą veiklą. Jūs žinote, kad kai ES institucijos prisima įsipareigojimus piliečiams, aš padarysiu viską, kad jos įgyvendintų tokius įsipareigojimus. Tas pats pasakytina apie pagrindinių teisų hartiją, tas pats pasakytina ir apie konvenciją. Kai dėl ombudsmeno labai svarbu, kad ES tiesėtų savo pažadus duotus piliečiams pasirašydama Junktinių tautų žmonių su negale konvenciją. Aš dėkoju Jums už Jūsų dėmesį ir linkiu Jums labai įdomaus trečiojo Europos žmonių su negale konvenciją parlamento susitikimo. Ačiū. Köszönjük, e, Diema. Dėkoju. Dėkoju, ponė Diamandoros. Dėkojame Jums už Jūsų pasisakymą. Džiaugiamės, kad Jūs patvirtinot, kad vienodų galimybių užtikrinimas – pirmiausia yra ne pinigų, o požiūrio dalykas. Dabar norėtume pakviesti poną Stig Langvad, Europos neįgaliųjų forumo vykdomojo komiteto narį. Norėtume, kad jis pakomentuotų tai, ką sakė ponia Angelinė, ponia Manzoni ir ponas Diamanduros. Thank you. Dėkui už suteiktą žodį. Šiandien visi turime imtis atsakingų veiksmų ir veikti atsakingai. Norėčiau prisidėti prie diskusijų dėl jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo pradėsiu nuo to, kad apžvelgsiu, kokia yra realybė. Aš esu komiteto, kuris stebi, kaip ES gyvendina šią jungtinių tautų konvenciją narys. Kai mūsų komitetas susitinka, mes paprastai apsvarstome problemas kylančias įvairiose šalise. Ir tą patį darysime, kai ES paskelbs 13 e, metais ataskaitą e, dėl to, kaip yra įgyvendinama ES neįgaliųjų, jungtinių tautų neįgaliųjų teisų konvencija. Kaip įgyvendina ją tose srityse, kuriuose turi kompetenciją mes, mm, mūsų komitetas, pateikė klausimus, kaip neįgaliuosius atstovaujančios organizacijos įtraukiamos į politikos rengimo darbą. Ir manau, kad ES ES bus tinkamai komiteto įvertinta šioje srityje. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad mes Europos parlamentu ES taryba, bendradarbiaujame vaisingai. Mes taip pat domėsimės, kaip siekiama užtikrinti, kad būtų laikomasi e, šios konvencijos nuostatų, tai yra 33 straipsnis E, klausime, kokia organizacinė struktūra yra sukurta konvencijai gyvendinti ir ar tos struktūros užtenka, kad būtų aišku, kaip ši konvencija gyvendinama Europos Sąjungoje. Iškyla kai kurių problemų, e, kalbant apie Europos Sąjungos kompetencijas, kai kuriuose srityse jinai turi e, pilną kompetenciją, kai, kurioje, kai kuriuose dalinę kompetenciją o kai kuriuose iš vis kompetencijos neturi. Bet turime neužmiršti, kad uh, už viso to slepiasi žmonės. Ir visos šios rytis, kuriuose Junktinių tautų konvencija turi būti gyvendinta, turi būti apjungtos. Manau, kad Europos Sąjunga dar gali toliau gerinti situaciją. Mūsų komitetas taip pat domėsis, ar ta organizacinė struktūra konvencijai gyvendinti yra pakankamai nepriklausoma, tokia nepriklausoma, kokia turėtų būti. Europos komisija čia irgi gali suvaidinti atitinkamą vaidmenį, gyvendindama atitinkamą e, politiką ir stebėdama, kaip įgyvendinama ta politika atskirose srityse. Mūsų komitetas didžiausia dėmesį iki šiol skyrė stebėsenos mechanizmams pagal 33 straipsnio antrąją dalį, stengdamas įsistikinti, ar tie mechanizmai iš tiesų yra nepriklausomi. ES dar turi ką nuveikti šioje srityje. Mes taip pat domėsimės ir kai kuriomis konkrečiomis sritimis, tarp jų tarptautinių bendradarbiavimų. Irgi remiantis 32 straipsnių tai taip pat e, apima neįgaliuosius asmenys toje, tose šalise, e, kur, kurioms ES teikia paramą, tai yra Afrikos, Pietų Amerikos ir kitos šalis, kurios gauna ES finansinę paramą. Turė, turime užtikrinti, e, kad neįgalieji nebūtų užmiršti ir šiuose politikos rytise kitas svarbus aspektas yra e, keleivių teisės ir neįgaliųjų teisių užtikrinimas keliaujant. Tai yra susijęs su neįgaliųjų laisvų judėjimu. Pavyzdžiui, kad ir į Briuselį ar iš Briuselio. Čia mes turėsime kritinių e, pastabų. kalbant apie struktūrinių fondų naudojimą, mes irgi domėsimės, kaip naudojamos šių fondų lėšos. Ir ar jos nenaudojamos vienų institucijų, vienų struktūrų uh, panaikinimui ir naujų struktūrų sukūrimui. Čia turiu galvoje situaciją Vengrijoje. Taip pat kitas svarbus aspektas yra intelektinės nusavybės aspektas, autoriaus teisių aspektas, ypač kai kalbama apie e, tarptautinę e, veiklą. Ir intelektinės nuosavybės užtikrinimą. Labai svarbu, kad neįgalus asmenys galėtų gauti visus, visas reikalingas knygas ir kitą medžiagą. Mes uh, E, turime turėti galimybę naudotis e, tą pačią mokslinę literatūrą kaip ir visi kiti. Taigi, nagrinėdami, kaip ES gyvendina neįgaliųjų teisų konvenciją, mes bandysime išsiaiškinti visus su to susijusius aspektus ir noriu pabrėžti, kad ES yra labai e, svarbi dalyvė šioje srityje. Dėkui už suteiktą žodį. Nagyon szépen köszönöm Stig hozzászólását. Labai ačiū už jūsų pasisakymą, o dabar, manau, galime pradėti plenarnės diskusijas. Bet prieš tai Kinga Gans, Europos parlamento narė, kuri yra E, negalios intergrupės ir ADF generalinė sekretorė perims pirmininkavimą šiai, šioje dalyje ir labai linkiu sėkmingų diskusijų ir linkiu laikytis taip pat pasisakymo laiko.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 Good morning, e, good morning everyone. Labą dieną visiems. Ankstesnė dalis užbaigta žodžiais, kad e, reikia laikytis pasisakymo laiko, taigi aš iš karto ir pradėsiu šią kitą mūsų posėdžio dalį. Noriu dar kartą visus pasveikinti Visų pirma, pana Katanis, su kuriuo mes kartu pirmininkausime šiai daliai. Mes irgi pasistengsime laikytis tvarkaraščio ir tikimės, kad visi, kurie yra pasisakančiųjų sąraše, um, turės pakankamai laiko išdėsti savo mintis. Dabar tik tai keli įžango žodžiai. Manau, kad visiems mums, įvairių organizacijų atstovams iš įvairiausių valstybių. Tai yra ypatingai svarbus momentas, bet manau, kad jis dar svarbesnis mums, Europos parlamento nariams, kurių daugelį matau šioje salėje. Nes mes turime galimybę išklausyti jūsų minčių, jūsų pasiūlymų ir po to juos panaudoti galėsime savo kasdienėme darbe, dirbdami su įvairiausiais klausimais, įvairiais, įvairiausiais pasiūlymais, dokumentais. Taigi, mano manimu, yra labai svarbu dalyvauti šiame dialoge, kad galėtumėm pasimokyti iš jūsų, išgirsti jūsų pozicijas ir panaudoti jas mūsų darbe. Uh Visiems žinoma, kad krizės laiku gyvenimas darosi vis sunkesnis visiems Europoje ir ypač sunkus tiem, kurie turi gyventi su negale ar susidurti su įvairiomis problemomis savo gyvenime. Taigi reikia atsižvelgti tuos sunkumus ir mes kalbame vis labiau, kad tai nebėra ekonominė ar finansinė krizė. Mes jau matome, kad dabar krizė labiau yra viešųjų finansų, viešo sektoriaus e, finansų išlaidų skirtų švietimui užimtumui, socialinėms paslaugoms, krizė, tad tai trukdo užtikrinti visų lygybę ES. Taip pat yra ir žmogiškoje krize, kadangi matome, jog žmogaus teisų situacija blogėja įvairiose valstybėse ir mes turime dirbti iš vien, kad kovotumėm su tokiamis tendencijomis. Trumpai noriu tik tai pasakyti, neviršydama savo penkių minučių limito, kad dabar e, Europos parlamente labai daug kalbame apie kitą daugiametę finansavimo programą, kuri suvaidins lemiamą vaidmenį galvojant apie įvairių ES užmojų iniciatyvų finansavimą. Jūs žinote, kokie yra sunkumai, kad vyksta didžiulės diskusijos tarp valstybių narių, taip, tar, taip pat e, ES ministrų taryboje. Ir noriu pasakyti, kad Europos parlamentas labai remia tuos visus užmojus, kuriuos esame užsibrėžę čia. Aš, aš esu teisų ir pilietybės iniciatyvos. Uh, pranešėja. Mes norime, kad visos tos teisės būtų įgyvendintos visose valstybėse narėse. Aš taip pat galvoju Mm, kad labai svarbus yra Europos socialinis fondas. Su šešilinė pranešėja dėl šio socialinio fondo mes tengiamės integruoti e, žmonių su negale interesus. Aišku, kad dar e, nebaigėme dėrybų su taryba, tačiau dabar labai remiamės jungtinių tautų neįgaliųjų teisų konvenciją. Taip pat ir teisės akte, kuris kalba apie prieinamumo užtikrinimą ir šios jungtinių tautų konvencijos įgyvenimo valstybėse narėse ir mes, sting, mes tikrai stengsimės išlaikyti tvirtas pozicijas iki dėrybų pabaigos, nes mums labai svarbu yra užtikrinti tinkamą finansavimą iš šių fondų per kitą septynių metų laikotarpį. Labai svarbu, aišku, kad būtų tinkamai įgyvendinamos um, numatytos teisės, bet kai, taip pat labai svarbu, kad būtų pakankamai finansavimo galimybių um, įgyveninti mūsų iniciatyvą iniciatyvas, kurios gintų e, šias teises. Ačiū Jums uždėmesio, o dabar paprašysiu pono Katani kreiptis į šį susirinkimą, o po to suteiksime žodį Jums visiems, kurie norėsite pasisakyti. Okay. Thank you very much, madam. Uh, Ačiū, poniai Kingai. Anksčiau kalbėjusieji jau pasakė labai daug svarbių dalykų dėl jungtinių tautų konvencijos. Atsižvelgiant į tai, ką mes šiandien turime atlikti, aš labiau akcentuočiau krizės padarinius. Krizės, kuri dabar vis labiau ir labiau tampa žmogaus teisų krize iš vien tik tai paprasčiausios ekonominės finansinės krizės. Tos griežto taupimo priemonės grasina jūs visus įstumti į skurdą. Žmonių su negale gyvenimo sąlygos prastėja, socialiniams teisėms kyla pavojus dėl uh, Mm, pašalpų ir paslaugų srities apkarpimo. E, taupimo priemonės yra sutelktos į finansinės naštos didinimą ir aišku, kad mažas ir vidutinės pajamas pa, e, gaunančius asmenys labiausiai tai palies o tai pakenks Europos socialiniam modeliui, kuris yra paremtas solidarumu ir socialinė įtrauktimi. Dabar, kaip aš jau sakiau, ekonominė krizė tampa e, žmogaus teisų e, krize. Ir Europos institucijos privalo surasti kelią išbristi iš šio košmaro. Europos Sąjunga 24 iš 27 valstybių narių ratifikavo Junktinių tautų konvenciją ir dabar privalo ją įgyvendinti visais ligmenimis taip pat ir ES lygmenių, kadangi ji irgi taip pat yra šalis pasirašiusi konvenciją. ES yra įsipareigojusi užtikrinti, kad būtų išmani įtraukianti um, ekonomiką, užtikrinti aukštą lygio užimtumą, produktivumą ir socialinę sanglaudą. Tačiau realybė yra labai toli nuo tokio įsipareigojimo ir nuo 2020 e, metų ES strategijos tikslų. Taigi ES turi patvirtinti tvirtą daugiametinę finansinę programą ir socialinių investicijų paketą, kuriuo būtų atsižvelgta į žmogaus teises ir nediskriminavimo principą. Būtina investuoti į socialinę politiką ir paslaugas, kurios prisidėtų prie uh, labiau įtraukiančios, e, dalyvavimo paremtos, klestinčios visuomenės kūrimo. Socialinių priemonių paketas turi e, siekti konkrečių tikslų, kurie leistų apsaugoti asmenų e, piliečių su negale teises, galimybę prieiti prie tinkamų išteklių, socialinę apsaugą, galimybės dalyvauti užimtumo rinkoje, gauti kompensaciją už su darbu susijusių pajamų trūkumu, kad būtų užtikrintos paslaugos ir galaikė globa, prieiga prie paslaugų yra labai svarbi sąlyga užtikrinant piliečių su negale dalyvavimą Europos europinėje rinkoje. 2012 metais pradėta kampanija dėl trijų pagrindinių klausimų - laisvo asmenų paslaugų judėjimo ES, ES prieinamumo akto patvirtinimo ir direktyvos dėl viešųjų paslaugų prie viešųjų interneto svetainių teikiančių paslaugas visuomeniai prieinamumo. Uh, prieinamumas turi būti pagrindinis principas, kai eina kalba apie struktūrinių fondų skirstimą valstybėse narėse. Taip pat ir e, viešųjų pirkimų procedūrose, kad būtų įvykdyta ši prievolė kaip mes jau girdėjome, reikia finansinio ir politinio pagrindo, tvirto pagrindo. Mes esame prieš bet kokius mėginimus mažinti ES biudžetą ir mes reikalaujame, kad minimum 25 procentai sanglaudos fondų lėšų būtų skirti Europos socialiniam fondui. ES biudžetas turi remti socialinę infrastruktūrą, švietimą, mokymą, neligybės ir skurdo mažinimą. Soci socialinių išlaidų apkarpimas didina nedarbą, socialinės situacijos blogėjimą ir neraminančią politinę įtampą. Dabar skurdas auga, o ne mažėja ir vietoje socialinės anglodos mes matome neligybės, atstumti, diskriminaciją mes skatiname ES institucijas veikti, e, turint Europos žmonių interesus omenyje. Kitaip jos praras savo reputaciją. ES turi suvaidinti labai svarbų vaidmenį ir lūkesčiai yra didžiuliai. Juos kelia žmonės su negale dėl ES veiksmų tiek Europoje, tiek visame pasaulyje. Mes tikimės, kad ši prievalė bus įgyveninta. Ačiū iš jūsų dėmesį. we give the word to one. Okay. You can start if you wish. Thank, thank you very much and thank you for your. Labai Jums ačiū, labai ačiū už pasisakymą, ponia Katanė. Kaip suprantu, yra du kolegos Europos parlamento nariai, kurie negalėjo pasisakyti ankstesnės sesijos metu, ponia Cimer iš GUE frakcijos, GUE frakcijos pirmininkė bei ponas Rueda, kuris yra žaliųjų frakcijos vicepirmininkas. Taigi pirmiausia, suteiksime žodį jums, o po to kitiems. Taigi, Gabrielė, prašom. Pirmiausia, žodis jums, dvi minutės. Recht herzlichen Dank. Ähm, es ist mir eine. Labai ačiū. Man didžiulė garbėja pasinaudoti šią galimybę ir sudalyvauti šiame Europos žmonių su negale parlamente. Iš tiesų mane labai sužavėjo visą tai, ką aš mačiau ir girdėjau iki šiol. Nes klausimai, kurie kyla žmonėms su negale, nėra būdingi tik tai jiems. Jie yra svarbus visiems mums ir klausimai, kurie buvo kelti šiandien, turi būti sprendžiami. Taigi aš labai džiaugiuosi galėdama kreiptis šiandien į Jūs ir užmėgsti šį dialogą e, su Jumis, su žmonių su negale atstovais ir politikais iš valstybių narių bei Europos parlamento. Dėl to, kad laiko turime nedaug, sutelksiu dėmesį keletą problemų. Uh, Aš labai džiaugiausi tuo, ką išgirdau šiandien, kad mes turime žvelgti už ES ribų. Turime žiūrėti į vystamąją pagalbą. Vystamoji pagalba gali būti panaudota siekiant pagerinti žmonių su negale gyvenimus ne tik Europoje, bet ir už ES ribų. Europos parlamentas turi delegaciją palaikančią ryšių su AKR šalimis, Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenino regiono šalimis. Mes stengiamės pagerinti ir žmonių su negale gyvenimą tose šalise. Todėl džiaugiuosi galimybę paremti pro programas ir projektus skirtus žmonėms su negale. Taip pat džiaugiuosi tuo, kad galime padidinti prieinamumą žmonėms su negale prie įvairių prekių paslaugų. Kitas klausimas, kurį noriu pabrėžti, yra štai toks. Aš dirbau Vokietijoje, labai nemažai dirbau su moterimis su negale ir dažnai tekdavo susidurti su šią problemą - smurtas prieš moteris su negale. Todėl Europos parlamentas daugiau dėmesio turėtų skirti šiam klausimui. Iš dalies šis klausimas yra pražiūrimas. Aš manau, kad mes turime užtikrinti didesnę pagalbą ir apsaugą šioms moteriams bei jų teisėms. Turime atidžiai pažiūrėti į šią grupę ir užtikrinti jai paramą. Ir labai trumpai trečiasis mano pastebėjimas. Taip, mes kalbame apie krizę. Krizė yra jaučiama ne tik ES, krizė yra gili ir mes visi kartu turime pasirūpinti, kaip yra išleidžiamos ES lėšos kiekvienoje ES šalyje esama žmonių su negale ir jie turi turėti galimybę pasinaudoti viešosiomis paslaugomis kaip ir visi kiti piliečiai. Europos parlamentas turėtų čia atlikti savo vaidmenį, bet taip pat ir Europos žmonių su negale parlamentas turi atlikti savo užduotį palengvinti prieigą prie viešųjų paslaugų, kad žmonės su negale galėtų grįžti į visuomenės gyvenimą. Taip pat turime užkirsti kelią kokybės, gyvenimo kokybės mažinimui. Ir aš tikrai su nekantrumu laukiu bendro pareiškimo, kuris bus padarytas pasibaigus šio parlamento sesijai ir linkiu kuo geriausios kloties šiandien ir, aišku, įgyvendinant Europ... Jungtinių tautų konvenciją, apie kurią mes šiandien ir kalbame. Ačiū. Like, like Aš dabar norėčiau suteikti žodį Europos parlamento nariui Raul Rumeva Irueda. Jis yra žaliųjų e, frakcijos vicepirmininkas, prašom. Ačiū. Aš taip pat norėčiau kalbėti trumpai, sekiau išsamei visas iki šiol vykusias diskusijas ir turiu kaip žaliųjų frakcijos narys pasakyti, kad mes labai daug dėmesio skiriame kelioms sritims Bet asmeniškai norėčiau pabrėžti vieną klausimą, kuris man yra labai svarbus. Ir aš kalbu apie diskriminacijos direktyvą. Aš esu pranešėjęs Europos parlamente šiuo klausimu. Per visus šiuos metus mes matėme labai daug sumaišties dėl šio klausimo ir jis kyla uh, daugiausia dėl to, kiek kainuos įgyvendinti e, šią, šį teisės aktą. Aš labai išsamei klausiausi, ką jūs sakėte šį rytą, klausysiuosi, ką jūs sakysite ir vėliau. Ir mes labai aiškiai turime pareikšti valstybėms narėms, kurios vis dar mano, kad investicijos į sanglaudą krizės metu nėra būtinos. Tai yra klaida. Mes negalime sauliaisti tokios klaidos padaryti dabar, tokiu svarbiu mums istoriškai laikotarpiu. Aš galiu patvirtinti, kad ES pasirašė konvenciją dėl žmonių su negale teisių ir mes turėtume užtikrinti apsaugą šiems žmonėms Europos Sąjungoje. Mes turime įtikinti visas valstybės narės, ypatingai tas, kurios dar svarsto, ar ne per brangu įdėkti šį antidiskriminavimo principą. Taigi turime įtikinti valstybės narės, ES ir ES piliečius, kad šios teisės lygios galimybės yra labai svarbios. Tai yra svarbiausias dalykas ir aš tikiuosi, kad ši konferencija gali išspręsti šį klausimą. Aš esu nepatenkintas tuo, kad kai kurios valstybės narės vis dar priešas, priešinasi tam, prisidengdamos kaštų, brangumo principų. Mes pareikalavome, kad būtų atliktas tyrimas, kuris parodytų, kad svarbu yra ne tik, kiek kainuos sanglaudos politikos įgyvendinimas, bet kokią naudą ši politika atneš kokia svarbi yra sanklaudos politika, antidiskriminavimo principų įdėgymas. Aš tikiuosi, kad kai kurios valstybės narės, kurios dabar tam priešinasi, supras, kad šis klausimas turi būti sprendžiamas. Aš žinau, kad Europos parlamente didelė dalis frakcijų pritarė šiam dokumentui. Praėjusią savaitę Libe komitete buvo patvirtinta rezoliucija ir pagal 265 sutarties straipsnį taryba kaip galima greičiau patvirtins direktyvą. Iš esmės mes kalbame apie teisės ir prieigą, prieinamumą. Šią popietę yra numatytos žaliųjų frakcijoje diskusijos dėl demokratijos, po arabų pavasario principo įdėgymo. Aš manau, kad mes turime suprasti vieną svarbų dalyką. Svarbi yra demokratijos idėja visose mūsų diskusijose ir debatuose. Ir ši konferencija neturėtų būti išimtis. Taigi svarbiausia, vėlgi pasikartosiu, yra ne kaina, bet pats principas ir atnešama nauda. Taigi aš siūlyčiau susitelkti į galimą naudą ir aš tikiuosi, kad didžioji dalis frakcijų pritars tokiai vizijai, nes tai yra svarbiausia siekiant suvokti pagrindinės vertybės ir teisės. Dėkui. Dėkoju. Kai kurie mano kolegos parlamentarai turi išeiti, e, taigi galbūt galėtume jiems suteikti žodį iki išeinant e, Elizabeth e, iš žaliųjų frakcijos. Prašom, žodis jums. Dėkui. Kalbėsiu e, gimtają kalbą, vokiškai. Esu užimtumo komiteto vicepirmininkė šiame komitete mes nagrinėjame įvairius dalykus, kurie tiesiogiai e, įtakoja neįgaliųjų gyvenimą. Noriu pasakyti, kad esame parengę pranešimą skirtą neįgaliųjų e, teisių užtikrinimo strategijos įgyvendinimo Europos Sąjungai, Sąjungoje pranešėjas sėdi šalia manęs. Tas pranešimas yra labai geras ir jisai numatys e, priemonės, kad būtų pilnai gyvendinta Junktinių tautų neįgaliųjų teisų konvencija Europos Sąjungoje. Neįgalieji asmenys Graikijoje dabar negali pasinaudoti visomis savo teisėmis, kaip numatyta Europos žmogaus teisų hartijoje. Su tuo negalime taikstytis. Užimtumo komitete taip pat rengiame, ketiname renkti pranešimą savo iniciatyvą skirtą antidiskriminaciniai antidiskriminaciniam teisės aktam švietimo ir mokymo srityje. Antidiskriminacijos direktyva turi būti gyvendinta visoje Europos Sąjungoje. Tai reiškia laisvą, e, nevaržomą galimybę e, dalyvauti darbo rinkoje ir gauti švietimą be jokių apribojimų gauti švietimo pasta, e, paslaugas be jokių apribojimų. Toliau, Europos struktūriniai fondai sudaro trečdalį ES biudžeto. Mes norėtume, kad struktūriniai fondai būtų naudojami taip, kad jie duotų e, kuo didžiausią naudą ir kad neįgalus asmenys taip pat galėtų pasinaudoti struktūrinių fondų teikiamą paramą. Dabar vyksta dėrybos ir tikiuosi mums pavyks pasiekti norimų tikslų. Aš esu vokietė. Vokietijos vyriausybė vis dar nesudaro sąlygų Mm, trukdo penktajai antidiskriminavimo direktyvai, tos direktyvos patvirtinimui Europos Sąjungoje. Kalbant apie švietimą, mokyklos turi būti integruotos, bet, pavyzdžiui, Vokietijoje e, tai priskiriama Vokietijos žemių kompetencijai. Vokietija uh, E, nebeturi kliudyti, turi nustoti kliudyti šios direktyvos patvirtinimui. Mes iš tiesų dedame daug pastangų, kad Vokietijos vyriausybė pakeistų savo poziciją. Turime garantuoti neįgaliųjų teisės visose sritise taip pat ir švietimo bei užimtumo sritise. Ir tai yra vienas iš mūsų uždavinių per šią parlamento kadenciją. Dėkoju. Dėkoju, ponė Šrioter. Iš tiesų, nediskriminavimo direktyva niekaip nepatvirtinama nuo 2008 metų. Pats laikas ją patvirtinti ir nebeleisti valstybėm narėm e, blokuoti neįgaliųjų asmenų teisių garantavimo. Dabar suteiksime žodį e, parlamento neįgaliųjų parlamento delegatams. Kiekvienas iš delegatų turi dvi minutės. Ir norėčiau iš pradžio pradėti, sutikdama žodį Marijai Grundner. Jis yra Austrijos e, nacionalinio neįgaliųjų forumo atstovė. Taigi žodis jums, gerbiama Marija. Dėkui. norėčiau, kad mes skirtume pakankamą dėmesį visoms e, neįgalumo sritims. Aš kreipiuosi į mokyklas, kad švietimo programuose būtų numatytos visos galimybės neįgaliesiems gauti švietimo paslaugas be jokių apribojimų. Kalbant apie švietimą, taip pat labai svarbu ir sudaryti galimybės negalėsiams patekti į mokyklas, patekti į, pastabų, į pastatus. E, kalbant apie švietimą, taip pat labai svarbu paminėti ir tinkamą e, profesinį rengimą ir neįgaliųjų visokiojo paįtraukimą į darbo rinką. Džiaugiuosi, kad mūsų posėdėje dalyvauja nemažai Europos parlamento narių, Ir mes nusprendėme, kad suteiksime žodį tokią tvarką. E, suteiksime žodį vienam parlamento, neįgaliųjų parlamento e, delegatui, o po to vienam Europos parlamento atstovui. E, taigi dabar žodis poniai Fontanie. Dėkui. Nekalbėsiu ilgai Aš esu EPP atstovė e, Europos parlamente, taip pat užimtumo komiteto narė. Daugelis e, parlamento narių, kai kyla diskusijos socialiniais klausimais ar neįgaliųjų integravimo į visuomenę klausimais, laikosi e, panašios pozityvios nuomonės. Noriu pasakyti, kad šis sustikimas yra labai svarbus, labai esu dėkinga galėdama jame dalyvauti. Dabar labai svarbus laikas. Mūsų šalims viena didžiausių problemų yra neužimtumo problema, kuri ypač skaudžiai paliečia neįgaliuosius. Dėl to labai svarbu, kad tokios šalis kaip Ispanija, kur reikia laikytis e, griežtų taupimo programų, neužmirštų, kad e, tos programos negali e, bloginti neįgaliųjų padėties. Mes stengiamės Europos parlamente tą užtikrinti. Dėkoju jum visiems. Dėkoju, mūsų kitas kalbėtojas, ponia Paskal Rib. Jis yra Prancūzijos nacionalinio neįgaliųjų asmenų forumo atstovė. Aš uh, norėčiau pakalbėti apie uh, tai, kaip ši konvencija įgyvendinama Prancūzijoje nuo 2010 metų. Ši konvencija neįgaliesiems Prancūzijoje yra labai svarbi. Ir situacija iki ir po konvencijos ratifikavimo e, skiriasi. Ši konvencija Prancūzijos politikai neįgaliųjų teisų srityje suteikia naują pagreitį, naujų galių ginant neįgaliuosius ir jų teisės. Šios konvencijos ratifikavimas leidžia daugiau nuveikti, negu numatyta 2005 m. neįgaliųjų asmenų įstatymė. Tai leidžia e, kitaip struktūruoti politiką šioje srityje, atveriant visuomenę neįgaliesiems Ir e, praėjusiu metu rugsėjo mėnesį ministras pirmininkas paskelbė e, dokumentą, kuriame reikalaujama į visas politikos rytis įtraukti neįgaliųjų e, teisių užtikrinimą, numatant konkrečias nuostatas visose busimose teisės aktuose. Taip pat e, visose, e, prie visų rengiamų teisės aktų bus e, pridėtos atitinkamos nuostatos, kaip jie turi būti, kaip jie turi atsižvelgti į neįgaliųjų teisės. Čia yra daug svarbių aspektų, tai švietimas ir sveikatos apsauga ir autonomijos užtikrinimas. E, dar daug ką Prancūzijai reikia nuveikti šiuose sritise, kad jos įstatymai atitiktų Junktinių tautų neįgaliųjų teisių konvenciją. Noriu pasakyti, kad neįgalieji yra tokia, tokie patys visuomenės E, piliečiai, kaip ir bet kurie kiti. E, aišku, reikia visur siekti bendro sutarimo ir kompromisų, bet kalbant apie pagrindinių teisų užtikrinimą, jokių kompromisų negali būti. Labai ačiū, dabar paprašysiu ponios Silvanos Rapti kolegės iš Europos parlamento pasisakyti dviem minutėm. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι ε, στην ευχάριστη... Ačiū. Labai džiaugiuosi šią garbę dalyvauti čia, bet e, tai taip pat ir didelė pareiga man kaip Europos parlamento nariai dalyvauti trečiajame žmonių su negaliu Europos parlamente, kadangi yra svarstomi labai svarbus, lemiami klausimai, eina kalba apie jungtinių tautų neįgaliųjų teisų konvencijos įgyvendinimą. Ir reikia pasakyti, kad nediskriminavimo principas kuris turi leisti kiekvienam būti skirtingam, turėti vienodas lygias galimybės, atrodytų yra akivaizdus kiekvienoje progresyvioje, pažangioje visuomenėje. Čia nieko e, naujo neišradinėjama. Tačiau taip nėra ir dar situaciją blogina ekonominė krizė. krizė, kuri didžiausią smūgį suduoda būtent neįgaliesiems ir jų šeimoms. Mes nebegalime taikyti su tokia situacija, nebegali taip teistis. E, žmonės su negale turi būti nepaliesti taupimo priemonių visose valstybėse narėse, taip pat ir Graikijoje, kur yra taikomos tos programos. Kitaip Europos socialinė dimensija bus sužlugdyta. Mes, Europos parlamento nariai, manau, turime parodyti pavyzdį. Ir kaip kolegos sakė, turime parodyti pavyzdį savo kasdienėme darbe, tai yra priimdami teisės aktus. Ir aš norėčiau irgi prisiste, prisidėti prie to bendro darbo. Turiu pasakyti, kad pateikiau klausimą raštu Europos komisijai, klausdama, ką Europos komisija ketina padaryti dėl asmenų turinčių klausos negalę, kas yra ketinama padaryti visų ES institucijų lygmenių, kad tokie asmenys galėtų dalyvauti mūsų darbe, kad galėtų ir klausytis, ir išsakyti savo poziciją. Thank you. Thank you so much. Ačiū. Toliau. Iš Danijos. Torkilt Olisen. Neįgalių, Danijos neįgaliųjų organizacijos atstovas. Prašom. Ja, gerne. Äh, Ačiū pirmininkė. Norėčiau tarti keletą žodžių dėl tos sutarties, apie kurią mes kalbame. Visų pirma, noriu padėkoti Europos parlamentui už didžiulės pastangas. Um, stengiantis įtikinti komisiją, kad, kad ji nebūtų griežta oponentė tos sutarties, o kad tikrai palaikytų ją iš tikrųjų, kai eina kalba apie galimybę skaityti rašytinį tekstą, spausintą medžiagą, būtina užtikrinti galimybę žmonėms su negale skaityti knygas, mes neturime galimybės prieiti normaliai prie knygų, kaip kiti visuomenės nariai. O, mums reikia taip pat prieigos prie švietimo ir užimtumo, kitaip mes negalėsime būti normalus visuomenės nariai ir negalėsime būti taip pat ir vartotojai, negalėsime padėti um, Europos bendriai išbristi iš ekonominės ir finansinės krizės, kurioje dabar gyvename. Mes negalėsime prisidėti prie visuomenės kūrimo ir stiprinimo bendrai, taip pat ir ekonominių požiūrių. Aš labai tikiuosi, kad Europos komisija sugebės pakeisti šią sutartį iki VIPO ir tikiuosi, kad tekstas bus tinkamas. Bus, aišku, mes tikimės, kad bus sudarytos galimybės mums būti visateisės visuomenės nariais. Thank you, thank you very much. Now I would like to ask Mr. Mikola. Ačiū, ponas Mikolašik, Europos parlamento narys dviem minutėms. Köszönöm szépen, elnök asszony, ďakujem pekne. Ačiū pirmininkė. A verím, že môžem hovoriť mojej rodnej reči. A pochádzam zo Slovenska, som... Aš suprantu, kad galiu kalbėti savo gimtają kalbą. Aš esu iš Slovakijos, esu medikas, esu ir e, Europos parlamento narys. Dirbu Europos parlamente aplinkos komitete Ir noriu pasakyti, kad mūsų komitetas taip pat rūpinasi ir sveikatos klausimais. Aš turiu pasakyti, kad kaip Europos parlamento narys visiškai remiu jūsų poziciją ir jūsų reikalavimus ir visas tas pastangas, kurios yra skirtos pašalinti bet kokias kliūtis, su kuriamis susidarė žmonės su negale. Tokios kliūtis yra nepriimtinos, jos um, pažeidžia žmogaus teises ir žmogiškojų orumą. asmenys su bet kokio tipo negale susiduria su įvairiomis kliūtimis ir a, turi jas įveikti. Taigi aš labai džiaugiuosi visais teisės aktais, pavyzdžiui, direktyvomis, kurios leidžia šalinti tokias kliūtis, kad asmenys su negale galėtų laisvai keliauti ir, ir autobusu, ir uh, lėktuvais tikrai žengiama tinkama linkme, tačiau atėjo laikas tokias direktyvas įgyvendinti efektyviai mūsų kasdienėme gyvenime. Ir vieną dalyką noriu pabrėžti. Jei kalbame apie internetą ar užimtumą, darbą iš namų, taip vadinamą į teledarbą, darbdaviai kartais net nesupranta, visiškai net nežino, kad asmuo dirbantis namuose prie savo kompiuterio yra žmogus su negale, kad tas tikrai aukštą kvalifikaciją turintis asmuo yra su negale, nes o, yra galimybė dirbti iš namų ir tuomet nebelieka skirtumo ar asmo su negale ar be. Turiu pasakyti, kad atėjau uh, išklausyti jūsų visų pasisakymų ir taip pat pasakyti, kad tikrai galite pasikliauti mumis kaip savo sąjungininkais, nes mūsų tikslai bendri ir mus vienyje bendri pagrindai, bendri vardikliai. Nežiūrint mūsų politinių požiūrų ar priklausomybės vienai ar kitai partijai, mes tikrai esame jūsų sąjungininkai. This work? Okay. Thank you very much. Ačiū. Matau, kad mūsų delegatai yra drausmingesni nei Europos parlamento nariai. Um, toliau kalbės as, Jose, Jose Marija Sančias Ongi, at, Ispanijos atstovė, aš labai atsiprašau, jei neteisingai ištariu pavardę. E, ji atstovauja nacionalinę asmenų su negale tarybą. E, desde España hay algunos problemas con relación a la convención que nos preocupan. Ispanijoje yra problemų susijusių su konvencija. Mes turime pakeisti įstatymus ir šiuo metu Ispanijoje yra parengtas įstatymo projektas. Aš nesu teisininkas, tačiau pati teisinė savoka yra gan sudėtinga, kelianti tam tikrų pavojų. Kągi tai reiškia? Žmonės su negali neturi susidurti su didesnėmis problemomis nei kad žmonės be negalios. Iš tiesų, žmonėms su negale kyla nemažai problemų. Nėra skatinama integracija, o tai lemia daugiau problemų. taip pat nėra užtikrinama pakankama apsauga. Taigi mes nežinome, ar dabar teisės nuostatos atitinka konvencijos nuostatas, bet mes turėsime žiūrėti, ar įstatymas yra suderintas su konvencijos nuostatomis. Šiuo metu atrodo, kad Ispanijoje situacija yra gan priešinga. Thank, thank you very much. I really... Labai ačiū. Aš galiu pridurti ponui Katani, kad neįgaliųjų parlamento nariai yra drausmingesni ir tikiuosi, kad Europos parlamento nariai bus lygiai tokie pat drausmingi. Dabar norėčiau kreiptis į Terezą Jimenez iš EPP frakcijos. Dvi minutės jums, prašom. Man labai malonu dalyvauti šiame svarbiame forume. Ir džiaugiuosi galėdama kalbėti tiems žmonėms, kuriems šis balsas yra svarbus, siekiant apginti jų teisės. Aš esu ispanė ir prisimenu CERMI darbą. Norėčiau priminti, kad dirbau pilietinių teisų ir moterų teisų komitetuose. Ir man tenka spręsti klausimus susijusius su negale ir teisingumu. Visiškai neseniai svarstėme direktyvą dėl nusikaltimo aukoms teikiamos paramos. Ir tenai yra straipsnis skirtas negaliai ir specialiesiams aukų poreikiams. Jame sakoma, kad visos teisės turi būti numatytos ir taikomos. Ir ten eina kalba apie galimybę patekti į, pastabus, į pastatus, taip pat galimybę gauti informaciją. Taip pat reikia atsižvelgti į ypatingus poreikius žmonių su negale. Ypač kai kalba eina apie teisminį bylų svarstymą. Žmonės su negale taip pat tampa nusikaltimo aukomis ir mes turime pasirūpinti, kad nebūtų antrinio lygio viktimizacijos apraiškų. Šie asmenys turi būti dvigubai saugomi. Galiausiai šiame dokumente yra kalbama apie prieigą prie teisingumo ir ypač pabrėžiamas moterų atvejis. Moterų vaidmuo ir moterų teisės turi būti apsaugotos ir reikia panaikinti visas teisinės spragas e, šį klausimą sprendžiant, ypatingai kalbant apie moterų su negale teisų užtikrinimą. Moterų teisų komitete mes turime nemažai darbo. Ir tą turiu pasakyti ne tik šiandien, bet ir visos mūsų kadencijos metu. Dėkoju. Mes e, sulaukėme prašymo iš filmuotojų komandos Taigi, kai mes ištarėme jūsų pavardę, e, norėtume paprašyti jūsų pakelti savo ranką, kad jūs iš karto galėtų užfiksuoti filmuotojai. Dabar e, turime poną John Evans iš nepriklausomo savarankiško gyvenimo tinklo organizacijos. Prašom. gerbėmėjai kolegos. Šiandien, kai mes sėdime čia ir svarstome tokius svarbius klausimus Europos parlamente, šimtai tūkstančių ir milijonų mūsų neįgaliųjų brolių ir seserų yra izoliuoti, įkalinti institucijose Europoje. Jie ne taip kaip mes, nėra laisvi. Jie negali dalyvauti toje veikloje, kurioje norėtų. Jie net negali pasirinkti, ką valgyti, ką gerti, ką dėvėti, kada atsikelti ir kada eiti miegoti. Ir toks yra jų kasdienis gyvenimas. Labai dažnai yra ignoruojamas konvencijos įgyventinimas ir ypatingai 19 e, jos straipsnis, kuris reikalauja valstybės narės užtikrinti kad piliečiai būtų nepriklausomi ir galėtų gyventi savarankiškai. Šie asmenys neturi galimybės pasirinkti, kur gyventi. Jie negali gyventi bendruomenėje. E, Tokią situaciją tik pablogino dabartinės e, taupimo programos, kurias vykdo daugelis šalių. Mažinamos lėšos asmenims gyventi nepriklausomai. Ir tai yra Junktinių tautų konvencijos akivaizdus pažeidimas. Mes kreipiamės į Europos parlamentą ir kitas institucijas nedelsiant spręsti šios klausimus. Mes kreipiamės į valstybės nares reikalaudami imtis veiksmų įgyvendinant Junktinių tautų neįgaliųjų teisų konvenciją, kad būtų apsaugotos šių asmenų teisės. Mes turime išlaisvinti savo žmonės dabar. Thank you very much for this. Labai ačiū už tokį svarbų pasisakymą. Turime labai daug savo rate Europos parlamento narių. Dabar suteiksiu žodį poniai Mai Iregoja. Dvi minutės, prašom. Marija is showing her hands. Marija, kaip matau, kelia ranką ir mojuoja. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti jūs visus. Norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir pasidalinti savo nuomonę. Praėjusi sekmadienį Madride vyko demonstracijos, kurių tikslas buvo pasmerkti biudžeto mažinimą. Pirmą kartą taip atsitiko Madride. Visos valstybės, kurios mažina biudžetinės išlaidas ir finansavimą institucijoms, kuriuose gyvena asmenys su negale. Taigi yra smerkiamas toks biudžeto mažinimas, taip pat smerkiama ir tai, kad yra mažinamas paslaugų ratas. negalime pamiršti tų asmenų, kurie užsima priežiūrą. 22 procentai tokių asmenų yra moteris. Trisdešimt devyni procentai ir yra tokie prižiūrėtojai. Daugelis žmonių, kurie yra išėję į pensiją, prižiūri savo šeimas, rūpinasi savo šeimomis ir socialinės paramos išmokos yra mažinamos, tai yra neprimtina. Visą gyvenimą žmonės pradirba, o po to negauna išmokų. priklausomybė yra susijusi su negale žmonės, kurie yra priklausomi, yra Negalę turinti žmonės yra labiau priklausomi 80 milijonų Europoje, 3 milijonai Ispanijoje, 1,7 milijonai žmonių iš jų 1,7 milijonai turi atitinkamus diplomus. Taigi reikia tokio biudžeto, kuris galėtų pripažinti tokių asmenų ir žmonių su negale teisės. Next, uh, from... Kitas kalbėtojas yra iš Austrijos, iš Austrijos nacionalinio neįgaliųjų forumo, ponė Helene Jamer. Prašom parodykite, kur jūs sėdite ir žodis jums. Hello, I want, uh, ich möchte zum Thema uh, der, der Behinderungen allgemein uh, sprechen. Aš norėčiau pakalbėti apie negalę bendrai. Labai dažnai e, žmonėms yra užkertamas kelias, nesuteikiama prieiga. Jungtinė tautų konvencija numato vienodą prieigą prie švietimo paslaugų. Tai reiškia, kad žmonės turėtų turėti galimybę įgyti bet kokią profesiją. Bet jeigu kalbėtume apie aukštesnį išsilavinimą, Austrijoje tai nėra įmanoma. Daugelis žmonių gali lankyti universitetą, tačiau jie neturi galimybės įgyti baigiamasias kvalifikacijas. Jie gauna tik sertifikatą, kuris nesuteikia jiems teisės dėstyti. Taip pat yra ir kitų profesijų, apie kurias reikia pakalbėti. Žmonės su negale gali baigti studijas, gali lankyti universitetą, tačiau galiausiai jie negali vykdyti profesinės veiklos. Ir tai, tai labiausiai paliečia aklus ir kurčius asmenis. Pavyzdžiui, Vokietijoje mačiau aklą teisėją, kuris buvo pakviestas į Austriją, kad parodytų, kad aklas teisėjas gali vykdyti savo pareigas. Deja, ministerija e, pareiškia, kad e, prieš priimdama sprendimą jie turi pagalvoti apie tai. Aš manau, kad e, kai kuriuose šalise tai yra įmanoma, kitose šalise tai atrodo yra visiškai neįmanoma asmenys su negale gali vykdyti savo profesinę veiklą, ypatingai taip pat ir tie, kurie e, yra silpnaregiai arba kurtieji. Asmenys su negale žino savo apribojimus, jie puikiai suvokia, ką jie gali ir ko negali daryti, tačiau jie turi būti visiškai ir iki galo įtraukti. Ačiū. Labai Jums Ačiū, labai ačiū, kad laikėtės jums kalbėti skirto laiko. Norėčiau kreiptis į ponę Rozą Esteras iš Europos parlamento. Dvi minutės jums, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Stengsiuosi kalbėti trumpai. Šiandien susirinkome į šį Europos parlamentą praėjus dienai po Europos negalios dienos, kurią paminėjome pirmadienį. Kalbame šiandien apie Junktinių tautų konvenciją. Atėjo laikas susiburti ir pasirūpinti tuo, kad visos valstybės narės įgyvendintų konvenciją. Aš esu parlamento narė ir dirbu regioninės plėtros komitete ir mes dedame pastangas, kad būtų įgyvendinti struktūrinių ir socialinių fondų reglamentai kad būtų laikomasi konvencijos nuostatų ir kad būtų pritaikytas nediskriminavimo principas skiriant lėšas. Tai yra labai svarbus aspektas skirstant fondų lėšas. Kai kalbame apie prieinamumą, Kalbame apie prieinamumą e, gauti prie būsto, prie švietimo paslaugų. Ir negalime sakyti, kad tie asmenys neturi problemų. Visuomenė susiduria su problema. Ir mes turime panaikinti tas kliūtis, tuos barjerus, kad užtikrintume lygybę ir kad atitiktume Junktinių tautų konvencijos nuostatas. Aš atstovauju liaudės partijai ir vyriausybės, įskaitant ir Ispanijos vyriausybę, turi pasirūpinti tuo, kad mes neprarastume pasiektų rezultatų. Mes turime pasirūpinti ir Ispanija daro viską, kad nebūtų žengtas žingsnis atgal. Ačiū. Dėkoju. Toliau pasisakys Italijos atstovas iš neįgaliųjų forumo, ponas Giampiero Galifo, prašom, dvi minutės. Convenzione... Dėkui, ponė pirmininkė. Konvencija labai keičia situaciją. Galiausia mes pasidarėme visuomenės dalis ir būdami visuomenės dalis turime pasinaudoti uh, visuomenės pasiekimais. Deja, taip nėra. Jei vyksta krizė, pirmiausia, nukenčiame mes ir mes esame paskutinė grandis, kuriai teikiama parama. Čia dar reikia pažangos ir e, kultūros ir supratimo srityje. Konvencija teigia, kad neįgalieji yra e, tokie dėl to, kad jiem įvairiose gyvenimo srityse iškyla labai daug kliučių ir jie yra diskriminuojami. Visuomenė turi pasa, pašalinti tas kliūtis. E, tai yra e, kliūtis įvairiose srityse - sveikatos, socialinės apsaugos. Kliučių pašalinimas naudingas ne tik neįgaliesiems, tai naudinga ir visuomeniai. 15, 18 nuo 15 iki 18 Europos gyventojų, nuo 15 iki 18 procentų Europos gyventojų yra neįgalus. Pati visuomenė taps neįgali, jei jinai e, neužtikrins galimybės e, neįgaliesiems įsilieti į visuomenės gyvenimą. Dabar negalėjai turi tas pačias pareigas, bet neturi tokių pačių teisių kaip kiti visuomenės nariai. Tai, kad šiandien mes taip gausiai susirinkome, rodo, kad mes iš tiesų galime judėti į priekį, gerinti situaciją. Visi žmonės pasaulyje, apskritai pasaulis yra įvairialypis, mes esame to įvairialypio pasaulio dalis ir visuomenė turi atsižvelgti ir į mus. Dėkoju. Pona Volkam Novak iš Austrijos e, neįgaliųjų tarybos. Dabar kviečiu pasisakyti. Pakelkite ranką, kad matytume, kur jūs esate. Dėkui, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai, garbus Europos parlamento nariai, gerbiami delegatai. Šiandien jau ne vieną kartą buvo pabrėžta, bet iš tiesų reikia visapusiškų antidiskriminacinių teisės aktų. Tik tai antidiskriminacinė direktyva kai bus patvirtinta Europos Sąjungoje, sudarys galimybės neįgaliems asmenims gyventi nepriklausomą gyvenimą. Norėčiau dar kartą atkreipti jūsų dėmesį į tai, kas uh, šiuo klausimu buvo pasakyta 2003 metais per tokį patį e, posėdį. E, e, Michael Crispo, kuris šiemet dėje e, pasitraukė iš mūsų tarpo, irgi sakė, kad be antidiskriminacinių teisės aktų mes nieko daug nenuveiksime. Dėkui. Dėkui. Toliau Vengrijos E, neįgaliųjų e, nacionalinės federacijos atstovas. Prašom. Dėkui, ponė pirmininkė. Atvykau čia atstovaudamas E, mokymosi negalę turintiems asmenims. Kalbant apie Junktinių tautų konvencijos 19 ir 12 straipsnius, e, reikia pasakyti, kad jie yra susiję su teisų išvietimą, užtikrinimu čia reikia dar daug ką nuveikti. E, pavyzdžiui, 12 straipsnėje kalbama apie teisinį e, pajėgumą. Vengrijoje šioje srityje daroma tam tikra pažanga gyvenimas e, padedant yra labai svarbus viso šio aspektas. Reikia e, neužmiršti, kad e, tokios pagalbos, tokia pagalba gali būti labai įvairi. E, mūsų šalyje yra parengta atitinkama programa ir tikimės, kad tokių, e, tokios pagalbos apimtis bus daug didesnės netolimoje ateityje. Dėkui. Toliau kviečiu Borisą Sustatyčių. Atsiprašau, jeigu neteisingai ištariau pavardę. Jis yra Slovenijos nacionalinės neįgaliųjų asmenų e, tarybos atstovas. Toliau e, po jo kalbės Prancūzijos atstovas. Dabar žodis sustasičiui. Dėkui, ponė pirmininkė. Ši finansų ir ekonomikos krizė labai apsunkino neįgaliųjų padėtį. taip pat įvairiom neįgaliųjų paramos organizacijom ir asociacijom pasidarė daug sunkiau dirbti, nes jų finansavimas e, tapo labai nestabilus. Dėl to norėčiau pasiūlyti, kad ES lygių turėtų būti skirta viešųjų lėšų bent minimaliam neįgaliųjų asmenų organizacijų funkcionavimui užtikrinti. Europos komisija, bendradarbiaudama su Europos neįgaliųjų fondu, galėtų parengti atitinkamą pasiūlymo projektą. Slovenijos neįgaliųjų asmenų judėjimo iniciatyva e, norime e, kad e, tokios lėšos, viešos lėšos būtų ir mūsų šalyje. Mes e, pasinaudodami tomis lėšomis galėsime plėtoti įvairią pusę veiklą, e, padėdami neįgaliesiems gyventi autonominį gyvenimą. Deja, dabar bandoma tik išardyti esančias sistemas, e, perkeliant e, visų lėšų e, tvarkymą į valstybės biudžetą. Tuo būdu gaunasi, kad tik valstybės tarnautojai sprendžia apie mūsų poreikius. Tai netitinka Junktinių tautų konvencijos dvasios. Tikiuosi, kad mūsų parlamentas šiandien patvirtins rezoliuciją, kuri atsižvelgs taip pat ir į šį aspektą. Dėkui. Toliau suteikėme žodį ponui Andrė Fertie, Prancūzijos nacionalinės tarybos atstovui, o po to kalbės Indrit Borman, Švedijos neįgaliųjų federacijos atstovė. E, ponios ir ponai, e, tos teisės, kurios numatytos Junktinių tautų konvencijos 30-ame straipsnėje, tos kultūrinės teisės, yra esminės, pagrindinės. Mes turime nugalėti krizę augimu, bet taip pat ir supratimu to, kad visi mes žmonės ir kad mūsų visuomenė pirmiausia turi būti humaniška visuomenė. Kalbant apie kultūrinių teisų užtikrinimą, mes norime, kad, visuom, kad e, e, valstybės ir bendruomenės prisidėtų prie tų teisių e, didesnio užtikrinimo. Geroji praktika. Neskatina jos iš išplėtimo platesnių mastų. Milijonai neįgaliųjų e, negali autonomiškai e, gyventi, negali pasinaudoti galimybę dalyvauti kultūrinėme gyvenime. Dėl to pasisakome už darbo grupės sukūrimą iš parlamento komisijos, Europos neįgaliųjų judėjimo narių ir ekspertų, kurie sektų, kaip įgyvendinamos e, konvencijos nuostatos užtikrinant kultūrinės teisės. Ir galėtume iškart pradėti e, galvoti apie atitinkamų e, gairių parengimą šioje srityje, apie atitinkamų teisės aktų numatymą kūrybiniams darbuotojams, taip pat apie galimybę pasinaudoti privačių ir valstybinių finansavimų ir kultūros specialistų, sveikatos specialistų ir neįgaliųjų bendradarbiavimo skatinimą šioje srityje kultūrinių teisių užtikrinimas yra labai svarbus. Neužmirškime, kad galimybė pasinaudoti kultūros turtais reiškia ir socialinę, ir, ir socialinę įtrauką. Ir labai taip pat yra svarbi e, su užimtumo didinimu, su vienodo požiūrio užtikrinimu. Dėkui. Thank you. Eh, thank you very much. Ačiū. Ingrid Purman iš Švedijos neįgalių federacijos dviem minutėm, o po to Giovanni Padovani iš Italijos. ratifierade konventionen redan 2008. Och man... Ačiū. Kalbame apie konvenciją 2008 metų. Jau apie tai kalbama. Vyriausybė yra pateikusi ataskaitą monitoringo komitetui. Mes nustatėme, kad nežiūrint ir plačių žmonių Švedijoje, nežiūrint to, kad Švedija prisijungė prie konvencijos, vis tik tai uh, politika susijusi su neįgaliaisiais e, regresuoja ir tikrai reikėtų reformų. Matome, kad e, parama žmonėms su negale apkarpoma, matome, kad ir jau netgi kalbama apie pastatų statybos standartus, pastatų prieigos standartus, yra daug prarasta, pavyzdžiui, ir paramos rytyje, globos rytyje, ar ankstyvo išeimo į pensijas rytyje. Ir matome, kad tikrai diskriminacija dar, ne, diskriminacija dar nepadarytas galas. Ir nežiūrint politinių ketinimų, realioje situacijoje matome, kad švedijai dar tikrai lieka nueiti ilgą kelią šioje srityje. Ir aš manau, todėl galėtumėm lūkesčių savo siekti su Europos parlamentu, nu, siekdami, kad ES tikrai labai rimtai būtų dirbama šioje srityje. Manau, kad labai svarbu būtų, kad um, Europos Sąjunga imtųsi vadovavimo vaidmens ir kad pasirūpintų, kad ir valstybės narės savo įsipareigojimus įvykdytų. Nežiūrint plačių užmojų, vis tik tai realybė yra tokia Švedijoje, kad uh, dar realiame gyvenime smarkiai atsiliekama nuo planų. Neįgaliųjų judėjimą reikia taip pat įtraukti į monitoringo procesus. Mes galvojame, kad turi būti užtikrintas mūsų atstovavimas, jeigu norime visiško nepriklausomumo. Mes labai tikimės, kad mūsų mm, pasisakymą raštu bus galima pridėti prie protokolo. Ačiū. Aš kalbėsiu itališkai. Um, noriu palau, paprašyti Džiovanį palaukti minutėlę. Nikolo Rinaldi paprašė suteikti žodį šiek tiek anksčiau. Taigi iš pradžio panui Rinaldi žodį, paskui Džiovanį Padavanį. Eh, Ačiū už suteiktą galimybę kreiptis į jūs. Labai ačiū, kad suteikėt man žodį kiek anksčiau. Labai džiaugiuosi šią galimybę būti šiame posėdėje su liberalų, trečios pagal dydį Europos parlamente politinės frakcijos atstovas ir aš manau, kad uh, Ši iniciatyva yra puikia. Turiu pasakyti, kad mm, mano kolegos ir aš labai aktyviai dirbame e, su negalė susijusiais klausimais. Ir šis žmonių su negalė Europos parlamentas uh, posėdžiaudama šią trečią kartą gal, žengia galbūt e, nedidelį, tačiau labai reikšmingą žingsnį į priekį, o, e, užtikrinant, kad žmonės su negale būtų atstovaujami o, ES institucijose ir ypač šioje, kuri yra demokratiškai išrinkta. Ir Man tikrai didelė garbė būti čia, išgirsti jūsų nuomonės, išklausyti jūsų pozicijos, nes tikrai priešingų atveju, jeigu niekur, negirdėtumėm jūsų žodžių, mes būtumėm tas dramblio kaulo bokštas, kuris tik užsima savo reikalais. Ir aš manau, kad Europos politikoje reikia dar labai daug ką padaryti, kad žmonės su negale galėtų jaustis visą teisės piliečiais, kad jiems būtų užtikrintos visos teisės ir politinis atstovavimas. Prieš keliarius metus Italijoje Mm, vykstant rinkiminiai kampanijai, rengiantis rinkimams į Europos parlamentą, labai aiškiai pamatėme, kiek dar yra priešiškumo, kiek dar yra nus, netinkamo nusistatymo, kai eina kalba apie asmenų su negale teises kiek yra daug problemų susijusių, pavyzdžiui, su um, kasdieniais e, reikalais, pavyzdžiui, o, kai o, kandidatas, kuris turi negalę, kaip jam sunku yra dalyvauti rinkiminėje kampanijoje. Aš manau, kad tikrai turime imtis lyderio vaidmens, turime pasirūpinti, kad žmonės su negale galėtų jaustis piliečiais kaip ir visi kiti. labai svarbus yra ryšys tarp negalios ir visuomenės, nes e, tikrai esame pergyvenę ilgus šimtmečius diskriminacijos. Yra buvę istorijoje tokių momentų, kuomet žmonės su negale buvo laikomi nusidėliais, kai jie buvo atsumiami visuomenės, įgrūdami į getus, viso, izoliuojami. Uh, ir atstumiami XIX amžiuje, net XX amžiuje matėme vieną iš baisiausių vakarų civilizacijos skandalų, kuomet holokausto metu buvo žudyti tūkstančiai žmonių su negale. Situacija šiek tiek e, pagerėjo galbūt, bet mes dabar turime reikalauti dar griežčiau e, teisų užtikrinimo Dabar iššūkiai jau yra ne išryškinti, kokiu teisės aktų reikėtų valstybėse narėse ar kokius teisės aktus turėtų priimti ES institucijos. Aišku, tą reikia daryti taip pat, bet svarbiausia yra užtikrinti harmoningą, vienodą e, tokių teisė, teisinių nuostatų gyvenimą visose valstybėse narėse, nes dabar stebime labai skirtingas situacijas skirtingose valstybėse narėse. Priedo dar turime krizę, kuri labai uh, rimtai grasina sugriauti ir tai, kas yra iki šiol pasiekta. Reikia socialinių ir politinių priemonių, kurios užtikrintų žmonių su negale teises, nežiūrint visų o, taupimo priemonių, visų o, apkarpimų. Mums reikia tos ugnesinės, kuri gintų e, neįgaliųjų teises. Ir manau, kad e, neįgalių situacija turėtų būti matas, kurio turėtų būti sveriami mūsų pasisakymai ir mūsų veiksmai. Bendrai mūsų civilizacijos lygis. E, na, see, are... Labai ačiū, kaip matome. Vėluojame, atsiliekame nuo savo darbo atvarkės. Taigi nusprendėme, kad tik tai, kad atidėsime vaizdo žinutę iš tarybos pirmininko, pono Van Rumpoj, todėl mes keletą minučių dar galėsime skirti neįgalių organizacijų atstovų pasisakymams. Taigi dar pratesime posėdį daugiausiai 10 minučių. Ir baigsime 12.45 nes vertėjai vėliau dirbti negalės, taigi vertėjams e, sutinkant aš kreipiuosi į Giovanni Padovanį iš Italijos neįgaliųjų forumo, skirsiu jam dvi minutės, o kitas e, pasisakantysis bus Airijos atstovas. Taigi Giovanni Padovanį prašom dvi minutės. Grazie. E... Ačiū. Pirmiausia, aš norėčiau kalbėti apie kalbą, apie žmonių su negale apibriežtį. Itališkai yra kalbama apie kitaip įgalius asmenis. Italai, kai kurie taip apibūdino žmonės su negale. Ir šis terminas kitaip įgalus asmenis neapibrėžia mūsų neapibrėžia tų žmonių, kurie turi negalę. Todėl šis kalbinis aspektas yra labai svarbus. Todėl tarptautiniu būdu pripažintas terminas asmenys su negale ir pati negale turi būti vartotinas visuomet. Toks terminas yra vartojamas ir Junktinių tautų konvencijoje. Kalbant apie šios dienos posėdį, aš norėčiau pabrėžti 27-ąjį konvencijos straipsnį, kuriame kalbama apie užimtumą. Tai atitinka mūsų rezoliucijos trečiąjį skyrių. Jame kalbama apie tai, kad ES turi garantuoti žmonių su negale teisės ir turi peržiūrėti ES institucijų ir ES parlamento gairias skiriant apgyvendinimą ir samdant darbuotojus. Europos parlamentas buvo pirmoji institucija, kuri pradėjo siūlyti mokymo kursus žmonėms su negale. Taip pat parlamentas pirmasis buvo, kuris pradėjo siūlyti trijų metų trukmės sutartis žmonėms su negale. Tačiau vėliau ši praktika buvo uh, sustabdyta. Taigi aš norėčiau pabrėžti konvencijos 27 straipsnį, kuriame aiškiai parašyta, kad viešosios organizacijos privalo padėti žmonėms su negale. Taigi, ką Europos parlamentas ketina daryti šioje srityje? Europos parlamentas atstovauja Europos piliečius. Ar jis ketina siūlyti veiksmingesnės politikos kryptis? žmonėms su negale. Žmonės su negale turi teisę būti nediskriminuojami, jie turi ir savo gebėjimų. Ir žinoma, jų teisės turi būti gerbiamos. Dėkuoju. Kitas kalbėtojas yra Dan Bailey, Airijos atstovas, prašom. Aš norėčiau patvirtinti, kad visi šie klausimai Airijoje yra svarstomi kiekvieną dieną. Mums reikalinga yra valstybės parama. parama, kuri mums yra būtina nenumatyta įstatymuose. Taigi mums yra reikalinga biudžetinė pagalba. E, biudžeto mažinimas turi įtakos mūsų kasdieniam gyvenimui. Mes reikalaujame, kad Airijos vyriausybė leistų teisės aktus, kurie mums padėtų. Mes turime kaip galima greičiau ratifikuoti šią konvenciją. Airija taip pat turi renkti teisės įstatymus, numatančius teisinį pajėgumą mūsų piliečiams. Todėl aš kreipiuosi Europos parlamentą, kad jis paragintų Airijos vyriausybę pagerinti situaciją ir raginame tą padaryti kaip galima greičiau. Ačiū. Thank you very much. The next one is Vaireika from Hungary. Vaireika Magyarország. Dėkoju dabar e, Vengrijos atstovų suteiksime žodį ir vėliau Jurgen Graus iš Austrijos neįgaliųjų tarybos. E, labai ačiū už galimybę pasisakyti. Ponios ir ponai, Vengrija jau prieš daugelį metų ratifikavo Junktinių tautų konvenciją, bet tik dabar pradėjo dėti pastangas panaikinti institucinę priežiūrą. Kalbant autistų e, vardu, aš norėčiau pabrėžti keletą dalykų asmenis su negale ir juos atstovaujančios organizacijos tik iš dalies gali išplėsti savo dalyvavimą. Nieko apie mus be mūsų. Aš norėčiau šitą šūksnį pabrėžti. Aš atstovauju, mano atstovaujamojo problemas. Laisvas gyvenamosios vietos pasirinkimas dažnai į tai nėra atkreipiamas dėmesys. Dažnai žmonės yra priverčiami persikelti į centrus, o tai yra akivaizdus konvencijos nuostatų pažeidimas. Ačiū, kad laikėtės jums kalbėti numatyto limito. Aš labai labai apgailestauju, bet e, taisyklės mus įpareigoja jau baigti šią rytinę sesiją. Ir aš galiu suteikti žodį tik vienam norinčiam pasisakyti, tik vienam delegatui. Visi likę kolegos, delegatai galbūt galės pasisakyti po pietų, bet aš negaliu jums to pažadėti. Pirmininkaujantis dėkoja vertėjams, kad jie dirba ilgiau negu kad numatyta. Taigi paskutinis kalbėtojas bus Jorgen Gros iš Austrijos neįgaliųjų tarybos. Prašom. Ačiū. Pirmininkė, gerbėmieji kolegos, norėčiau kalbėti apie šiandienos Europą. Trečdalis ES biudžeto yra struktūriniai fondai. Mes bandome sukurti rydienos Europą ir matome, kiek daug iššūkių mūsų laukia. Lėšos nėra naudojamos taip, kad būtų sukurta naujoji Europa. Mes statome tą naują Europą, bet atrodo, kad ne visi galės pasinaudoti naujos Europos teikiamais privalumais. Akivaizdu, kad mes turime kovoti su nedarbu, tą darome, tačiau tuo pat metu neužtikriname galimybės žmonėms su negale pateikti į jų darbo vietas ta naujoji Europa turi būti skirta visiems. Mes taip pat esame Europos dalis. Mes kartais tik esame pakviesti kaip ekspertai į įvairius susitikimus, mums už tai nėra atlyginama, nėra mokama. Tai yra nepriimtina, nes mūsų darbas yra toks pat vertingas kaip ir asmenų neturinčių negalios darbas. Mes turime apie tai pagalvoti ir turime pasirūpinti, kad šie paramos pinigai būtų pirmiausia skiriami mūsų organizacijoms. Organizacijoms, kurios sprendžia mums kylančias problemas. Šiandiengi mes turime galimybę gauti tik mažą dalį šių lėšų. Nepamirškime to, kad Europa yra ne tik ekonominė bendryje, Tai yra daugybės asmenų bendryje. 80 milijonų žmonių Europoje turi negalę ir mes esame Europos dalis. Ačiū. Mes baigsime šio ryto sesiją. Dabar yra numatyti pietus. Pietus e, pirmame aukšte yra numatyti Jehudi Menuhin salėje, erdvėje, prašau jūsų grįžti pusę trijų laiku, kad mes. Atsiprašau, siūlau grįžti 20 minučių po antros.